Hvala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

<clears throat> Buongiorno. Se prendete posto, per favore, cominciamo. Labą dieną. Kviečiu visus sėsti, kad galėtume pradėti darbą. Non cominci. Io comincio, mi importa. Allora, buongiorno a tutti, se vi accomodate, per favore, cominciamo. Grazie. Dėkoju. Dar kartą kviečiu susėsti ir siūlyčiau pradėti darbą. Darbo tvarkės projektas šios dienos posėdžiui yra parengtas. Jūs jį turėjote gauti elektroniniu paštu spalio 20 dieną. Dėl kalbų taip pat buvote informuoti. E, mūsų posėdis yra tiesiogiai transliuojamas. Vakar vakare gana vėlai gavau tokį pranešimą. Audito rūmų pirmininkas ponas Kaldeira atvyks šiek tiek vėliau. To prašė parlamento pirmininkas ponas Buzikas, nes jie susitiks 9.30 vietoj 9 anksčiau numatytos valandos. Taigi mes buvom paprašyti šiek tiek vėliau e, pradėti mūsų diskusijas dėl pranešimo. O dabar pradėsime nuo trečio darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos komisijos generalinio direktoriaus pavaduotojas ir apskaitos pareigūnas Filip Tavem pristatys 2008 metų finansinių metų Europos bendrijų galutinės konsoliduotas metinės ataskaitas. Prašau, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkai, pone pranešėjo, ponios ir ponai parlamentarai. Aš dirbau nuo, dirbu nuo birželio pirmos savo pareigose ir aš esu e, parengęs šį dokumentą, kurį pateikiau auditorumams 2009 metams, parengiam taip pat konsoliduotą tą skaitą iki gegužės 31 dienos. Norėčiau pasakyti, kad ten yra suvestinės ataskaitos, ten yra balansas, kur atsispindi metų pabaigos aktyvas ir pasyvas. Ten yra detali informacija apie aktyvus ir konsoliduotos metinės ataskaitos, kur atsispindi pajamos ir išlaidos pagal kasos duomenis. Buvo parengti šie dokumentai pagal metinės mūsų, pagal biudžeto taisyklės remiantis metiniais duomenimis. Nuo biudžeto rezultato šis rez, rezultatas gali skirtis, tačiau tai E, yra įvykę dėl to, kad yra atsižvelgta į gautas pajamas ir išlaidas. 31 vienas vienetas buvo kontroliuotas. Nuo 2007 metų e, tas e, perimetras apima tris papildomas agentūras. Pirmiausia, chemijos produktų agentūra, agentūra energijai ir transporto agentūra, kur yra vykdančioji agentūra. Uh, įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes turėsime nagrinėti, kaip šis e, susinių dokumentų parametras vystosi, ypač turėsime atsižvelgti į antrojo ramščio agentūras, gynybos, ES e, satelitinį centrą ir e, saugumo studijų centro pajamas ir išlaidas. 2008 metų svarbiausiai skaičiai. 1 milijardas 800 milijonų toks buvo biudžeto perviršis, tai yra netikėta lyginant 2007-aisiais ir tai yra susijęs su išlaidomis daugelis ryčių. Pirmiausia, kalbant apie struktūrinius fondus, žemės ūkio politiką ir mokslo tyrimus. Ekonominis rezultatas siekia daugiau kaip 12 milijonų, 12 milijonų 600 tūkstančių. Vėlgi galima pastebėti tam tikrų skirtumų, tačiau tie skirtumai yra susiję su tuo, kad reikšmingai sumažėjo struktūrinių veiksmų išlaidos, nes pasibaigė 2006 metų programos ir šiek tiek lėčiau buvo vykdomos 2007-2013 metų programos. Lyginant 2007 metais e, neigiamų aktyvų e, sumažėjo beveik 48, 48 milijardais eurų perviršys yra šiek tiek didesnis ir iš ankstinio finansavimo lygis taip pat yra šiek tiek didesnis, tai yra susėdavęs su regioninė politika. E, kalbant apie paskolas, jos išaugo 2 milijardais eurų dėl paskolų mokėjimų balansų finansuoti. Taigi, pirmininkė, galime sakyti, kad 2008 metais pasibėjome, kad iš aksinio finansavimo lygis išaugo, išaugo taip pat mokėjimai, iš ankstiniai mokėjimai Ir dabar norėčiau pasakyti, ponios ir ponai parlamentarai, kad mums yra iškilę trys klausimai. Jie buvo iškelti anksčiau. Kalbame pirmiausia apie neigiamosius aktyvus, kalbame apie Galilėjo projektą ir atsargų sudarimą nekilnojamajam turtui. Pirmiausia, tie neigiami aktyvai yra susiję su sąskaitų su apskaitos rengimu, žvelgiant į 2006 metus. E, tos išlaidos yra finansuojamos iš metinio biudžeto. Na, o apskaitos taisyklės ES remiasi IPSAS e ir FRS taisyklėmis. 3, 5, 10 ir 12. Tokios yra taisyklės, kur yra pasakyta, kad svarbu atsižvelgti metinį biudžetą. Taigi kasmet svarbu pažvelgti į tai, kokios išlaidos buvo padarytos atskirais metais ir e, taip pat apskaityti visas skolas, jeigu jos nebuvo padengtos. Pavyzdžiui, FEAGA e, mokėjimai buvo įrašyti į skolas ir reiškia, kad tie mokėjimai bus finansuojami iš kitų metų biudžeto. Tos pačios apskaitos taisyklės neleidžia iš anksto numatyti būsimų pajamų ir jas kaip kreditus įtraukti į sąskaitas. E, tai yra susijęs su atsargumo principų taikymu. Taigi, pasyvas viršyje aktyvą tuo būdu ir tai reiškia, kad aktyvas turimas yra neigiamas. Kai dėl Galilėjo, bendrai kalbant būtų galima pasakyti štai ką. Nėra e, jokių aktyvų pažymėtų 2008 metų biudžete, kadangi biudžeto vis dar ieškoma. E, su tuo susijusios išlaidos negali būti dėl to kapitalizuotos. Tai visiškai atitinka ad hoc Europos bendrijų taisyklė, kuri buvo paimta iš tarptautinių e, apskaitos taisyklių taikomų viešajam sektoriui. Komisija, aišku, ir toliau dirba, glaučiai bendradarbiaujama su ES agentūra, kad galima būtų įsitikinti, kad e, komisija gaus reikiamas, e, reikiamas sumas bus sudarytas laikinasis inventorinis sąrašas ir tuo būdu bus galima įvertinti su tuo susijusius aktyvus. Galiausia, kai dėl atsargų e, sudarimo e, pastatų remontui. Taisyklės yra tos pačios kaip ir bendros apskaitos taisyklės. Ten yra numatyta, kad tos atsargos gali būti sudarytos tik tada, jeigu tam e, atsirastų teisinės taisyklės ir jeigu tos sąlygos susidaro prieš numatant tam tikrą biudžetą. Tai reiškia, kad pastatų priežiūros darbai neįeina į šią sritį ir pastatų remontui atsargų neturi būti sudaroma. Komisija e, siekia, kad mūsų finansinės sąskaitos būtų nuoseklios ir kad būtų laikomasi tarptautinių taisyklių apskaitos taikomų viešajam sektoriui. Norėjau pasakyti, kad jeigu komisija tų taisyklių nesilaikytų, jis sulauktų labai griežtos kritikos. Pirmininkė, gerbiami deputatai. Mes gavome kompetentingų asmenų informaciją ir patvirtinimą apie tai, kad mūsų sąskaitos yra patikimos, e, tiek susijusios su biudžeto vykdymu, tiek pasyvais ir aktyvais, e, tiek žvelgiant į finansinį reglamentą. Ir aš manyčiau, kad Galime sakyti, kad mūsų apskaita atitinka e, finansinę ES būklę ir kad tos sąskaitos yra patikimos. Aš manyčiau, kad komisija galėjo patvirtinti 2008 finansinių metų Europos bendryjų galutinės konsoliduotas metinės ataskaitas. Procesas, kuris buvo taikomas perinant prie kasos duomenų, yra naujas dalykas. E, Ir manyčiau, kad tai yra nauji dalykai, nauja finansinė kultūra, prie kurios reikės dar priprasti. Kai kurių pagerėjimų buvo sulaukta. Anksčiau Anksčiau buvo pastebėta, kad tam tikrų nesklandumų buvo, dabar yra ger, e, situacija yra geresnė. Su ordinatorių tarnyba turi būti bendradarbiaujama glaudžiau lygiai taip pat ir su agentūromis, kad būtų galima užtikrinti geresnį duomenų patikimumą. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti auditorumams už rekomendacijas, kurios yra pateikiamos kasmet. Šis indėlis mums padėjo pagerinti mūsų finansinių ataskaitų būklę. Komisija, aišku, ir toliau skirs kuo didžiausią dėmesį e, audito rūmų būsimoms rekomendacijoms. Dėkuoju Jums už malonų dėmesį. Grazie, grazie lei. E presente il commissario. Ačiū. Pone Kalas, gal norėtumėt pridurti, kad nors regis ne. Tad dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Liberatski. Prašau. Dziękuję. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu papra... atsiprašyti jūsų, mano pranešimas nėra baigtas ir užuot gavęs tekstą pranešimo praėjusį penktadienį, aš jį gavau tik pirmadienį o iš Varšuvos į Bruselį turėjau išskristi 9 valandą. Todėl šį tekstą galėjau panalizuoti tik tai per pirmadienio popietę. Ir todėl labai noriu jūsų atsiprašyti ir laikyti mano pranešimą negalutiniu. Kalbant apie analizę, turiu pastebėti iš karto, kad analizė nėra išsami. Nebejotinai biudžeto vykdymo tvarkos požiūrių pasiekta pažangos. Ar tai yra dėl trečiojo punkto, sako pirmininkas. Taip, kalbant apie biudžeto vykdymo tvarką. Nebejotinai šioje srityje pastebėta teigiamų poslinkių, bet taip pat matome ir biudžeto projekto formavime bei paties biudžeto vykdyme teigiamų poslingių. Ir kartu su komisija sutinku, kad yra penkios rytis, kuriuose konsoliduotos sąskaitos ir atitinkamai 2000, už 2008 metus ataskaitą išryškina keletą problemų. Pirmiausia, tai yra apskaitos klaidų lygis, reikšminių klaidų lygis. Mes tuomi apibūdiname išlaidų priežiūrą Struktūriniai fondai ir sanglaudos fondai šių fondų lėšų panaudojimas vis dar kelia susirūpinimo. Pirmiausia, kelia susirūpinimą reikšminių klaidų lygis, o antra problema tai yra neteisėtai atliktų mokėjimų susigražinimas. Mes suprantame, kad komisija susiduria šioje srityje su didelėmis problemomis, nes labai dažnai valstybių narių vyriausybės šiuos asignavimus laiko savo biudžeto pajamomis. Ypač tokia tendencija stiprėjo per finansų ir ekonominę krizę. Todėl gautos lėšos yra laikomos nacionalinio biudžeto dalimi o komisija iš tiesų negali daryti poveikio nacionaliniam biudžetui. Mes žinome, kad komisija gali griežtinti kontrolę, stebėti, kaip panaudojamos lėšos, bet nuomonės šiuo netgi klausimu skiriasi tarp komisijos ir tarybos. Ir todėl norėčiau komisijos nario Kalas paprašyti, kad būtų užsitikrinta komisijos parama griežtesniems veiksmams šioje srityje. Kalbant apie konsoliduotas sąskaitas, tai mes norėtume, kad būtų įvertintas lėšų panaudojimo poveikis, nes šioje srityje yra labai mažai kas daroma. Kalbant apie išorės santykius, Reikšminių klaidų lygi šioje srityje daug mažesnis, tačiau procentinė išraiška tų klaidų dar pakankamai aukšta. Ir manau, kad tai yra antroji sritis, kuri kelia didesnį nerimą. Aišku, pažanga pasiekta, tvarkant lėšas ir vykdant biudžetą. Tačiau vis tik tai neigiamas poveikis daromas turtui, ypač mokslinio tyrimų srityje. Kalbant apie žemės ūkio e, lėšų panaudojimą, vėlgi pastebima padaryta pažanga kontroliuojant lėšas, Taigi tiek būtų. Ir ponia pirmininkė, noriu iš karto pastebėti, kad tai, ką pasakiau, yra labai padrikos pastabos, nepakankamai dar baigtinės, kadangi neturėjau laiko išanalizuoti teksto. Ačiū, ponia Graislė, toliau. Ačiū. Norėčiau padėkoti už pateiktą informaciją ir turiu keletą klausimų, ypač kai mes kalbame neteisingai atliktų mokėjimų išieškojimą, susigražinimą. Visas tas procesas yra ganėtinai prieštaringas. Ir tai aiškiai iliustruoja pateikiami duomenės. Problema ta, kad naudojamasi skirtingais rodikliais priklausomai nuo to, koks generalinis direktoratas yra atsakingas už vieną ar kitą sritį. Todėl norėtume, kad būtų pateikti skaičiai grinieji mokėjimų skaičiai ir taip pat nepagristai atliktų mokėjimų sumų dydžiai būtų nurodyti tada mes galėsime pasitikėti skaičiais apie susigražinamas sumas. Dar vienas dalykas, tai pačių susigražintinų sumų dydis. Aš aišku, nelabai dėmiai susipažinau su dokumentu, jį tik peržiūrėjau, bet man kyla klausimas dėl atskirų fondų ir a, kokį procentą savo išmokėtų lėšų jie susigražino. Kai kalbame apie žemės ūkio fondus, tai tik 20 procentų nuo bendros susigražintino sumos pavyko atgauti pagal OLAF duomenis. Todėl manau, padėtis yra absoliučiai nepatenkinama. Taip pat būtų labai gerai, jeigu jūs mums pateiktume visą išsame informaciją, būtent kokį procentą atskiri fondai atgauna iš susigražintinų lėšų. Pranešimo pirmajame puslapyje yra minima 3,3 milijonai susigražintina suma, toliau pusantro milijardo suma ir abi šios sumos nurodytos už tą patį laikotarpį. Gal galėtumėt paaiškinti, apie kokias lėšas čia kalbama? Ar tai yra iš struktūr, asignavimai iš struktūrinių fondų per 2008 metus? Ponas Odį, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū ponui Tavern už labai detalų pranešimą. E, matau priedą pridėtą prie konsoliduotų ataskaitų. Tai irgi yra labai įdomus dokumentas. Pirmiausia, dėl formos. Metinės ataskaitos nebuvo išverstos, tad norėčiau paklausti, ar galima būtų gauti vertimų bent į keletą kitų kalbų, kad tai tuo dokumentu galėtų plačiau pasinaudoti ir piliečiai, ir parlamentarai. Lygiai taip pat dar žodelis dėl formos. Man E, labai įdomu yra, kad sąskaitų patvirtinimo laikotarpis yra labai labai ilgas. Aš manau, kad mes galėtumėm galbūt visi bendrai pasistengti ir, ir biudžeto vykdymo patvirtinimas galėtų apimti, įtilpti į metus. E, šiandien Liepos mėnesį yra siūloma, bet manyčiau, kad galima būtų šiek tiek padirbėti sparčiau ir sąskaitas svarbiausias pateikti iki E, bent tretų mėnesių anksčiau. Būtų svarbu, kad nuo mūsų sąskaitų sudėtingumo nekentėtų kitos rytis. Ar būtų įmanoma tai padaryti? 2008 gruodžio 31 ataskaitos buvo parengtos pačiame finansinės krizės įkarštyje. Ar ši krizė joms turėjo kokios nors įtakos? Aš girdėjau visai lė pastabų dėl klausimų, kurie buvo iškelti pernai, kai dėl neigiamų grinųjų aktyvų. Noriu padėkoti ponui Taverną ir, ir jo tarnyboms už tuos surinktus techninius posėdžius, kuriuose rinkomės ir keitėmės nuomonėmis e, šiomis temomis. Aš norėčiau pasakyti, kad man sunku yra e, žiūrėti tas sąskaitas su neigiamais aktyvais. Tai yra ES ataskaitos ir jeigu neklystų, ten yra kalbama apie 50 milijonų eurų. Kai dėl kreditų valstybėms narėms. Aš pas, pasižymėjau, kad e, tai nėra įtraukta į ataskaitas. Kitaip tariant, yra e, į sąskaitas įtraukiamas išlaidos personalų, tačiau valstybių e, kreditai neįtraukiami. Aš nesu techniškai labai pasikausę šioje srityje, tačiau vis dėlto jaučiu, kad yra kažkas netaip čia. Atsargumo principas taikomas valstybėms narėms yra įdomus dalykas, valstybės narės yra e, mokus debitoriai. Tačiau čia girdime, kalbant apie vieną ar kitą valstybę, kuri nevykdė įsipareigojimų, o ašgi manau, kad tie įsipareigojimai, kurie įtraukti į finansinį reglamentą ir mes žinome, kad valstybės narės turi mokėti personalui pensijas, tad svarbu, kad tos išlaidos būtų įtrauktos į sąskaitas. Aš manau, kad tai siekia 11 procentų darbo užmokesčio, ar ne? mes atiduodame šios pinigus valstybėms, tad turime pasižiūrėti, ką atskaičiuojame personalui ir, ir, ir kur tie pinigai papuola. Aš manyčiau, kad reikėtų įsteigti pensijų fondą, kad valstybės narės mokėtų ten įmokas. Dabar 40 milijardų eurų siekia šie, e, šios sumos. 4 milijardais eurų šios sumos išaugo. Tačiau aš norėčiau dar pasakyti, jog mano supratimu ES tas sumas turėtų atgauti. Ir čia e, vėlgi norėčiau pasakyti apie įtraukimą į sąskaitos mokslo tyrimus ryties. E, jeigu, aišku, moksliniai tyrimai nevyko, tai tos lėšos ir nebuvo panaudotos, tai yra logiška. Tačiau, kai laukiama inventorinių duomenų tam, kad būtų galima Galilėjo išlaidas įtraukti į ataskaitas, aš nežinau, man atrodo, uh, keista yra, nes Galilėjo yra ta struktūra, kuri priklauso Europos Sąjungai. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Europos Sąjunga e, teikia garantijas Europos investicijų bankui. Man atrodo, kad tai yra neapmokama paslauga. Ar ar tie, kaip įtraukiami užstatai yra į apskaitą mums už, už, už e, šitos užstatus nemoka nieko Europos investicijų bankas. Kaip yra atsiskaitoma kitaip galbūt, mane domina šis klausimas. Ir čia manyčiau, kad vėlgi sumos yra netokios jau menkos. Dėkoju. Honorevole Andreasin. Ponas Andresin. Pone Andresin. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Tavern už konsoliduotų sąskaitų pristatymą, man įdomu, kodėl jis jas pasirašė, nors jis nėra atsakingas už 2009 metų mokėjimus, o ponas Grei buvo atsakingas už tai. Bet kuriuo atveju, kai žiūrime į turimą turtą ir įsipareigojimą į finansinę ataskaitą, aš matau, kad iš ankstinis finansavimas labai ženkliai išaugo palyginti su ankstesniais metais. Iš ankstinis finansavimas faktiškai yra tie pinigai, kurie minusuojami iš biudžeto. Todėl noriu paklausti, kodėl išaugo iš ankstinis finansavimas. Taip pat norėčiau paklausti, ar jūs tankina pateiktas skaitmuo, pateiktas skaičius, kadangi jisai atkeliavo iš generalinio direktorato. Ačiū, ponas Tavern. Atsakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai dėl išieškojimų. Remiuosi šeštuoju dokumentu, kur yra išdėstotos, manyčiau, pernelyg detaliai tos sumos, kurias buvo nuspręsta išieškoti 2008 metais. Maničiau, kad nedaug kas patenka į šias ataskaitas, nes pagal tarybos reglamentą šios korekcijos turi būti atliekamos valstybių narių ir tie pinigai valstybių narių yra skiriami kitoms išlaidoms finansuoti. Didelė dalis to, kas paminėta, e, buvo išieškota, tačiau neatsispindi ataskaitose. Būtent dėl to ponios greslė minimas skaičius minimi skaičiai susijęs su dviem ilgais periodais, kuriais e, biudžete vyko iš tam tikrų išlaidų, e, yra atspindėtos tos e, sumos, kurios buvo išieškotos, tačiau detalių apie jas neturime. Būtent tai ir gali paaiškinti, kodėl atsiranda tam tikros sumaišties, kuri pasireiškia žvelgiančios dokumentus. Pone Odį, yra vertimų tų ataskaitų. Ir tos ataskaitos e, netrukus pasirodys ir ta kalba, kurią mes su jumis kalbam. E, konsoliduotos ataskaitos yra rengiamos Liepos mėnesį. Buvo klausimas, ar galima tai padaryti trim mėnesiais anksčiau. Galėčiau pasakyti, kad, na taip, gal, galėtume anksčiau surenkti diskusijas ir renk, renkti, pavyzdžiui, kovo mėnesiui tas ataskaitas. Tai būtų tarpinės tam tikros ataskaitos ir tai reikštų, kad parengiama tam tikra vieta diskusijoms, tai būtų medžiaga diskusijoms ir jūs tuomet turėtumėte daug daugiau informacijos apie ataskaitas e, ir su jomis susipažintumėt ne tik tada, kai yra pristatoma ši, ši ataskaita. Manau, kad parengti galutinės ataskaitas kovo mėnesių būtų neįmanoma nes prisiminkime, kad visos institucijos turi jas parengti ir paskui jos tik tai būna suvedamos į bendrą dokumentą. Klausite, ar finansų krizė turėjo įtakos ataskaitoms? Taip, tai būtų atsakymas poniai Andrėjas. Taip, turi krizė įtakos. Kodėl? Todėl, kad struktūriniuose fonduose E, yra ES skiriamos lėšos ir valstybės kofinansuoja e, tų projektų gyvendinimą. E, dalį finansavimo, kitaip tariant, skiria valstybės ar privatus partneriai ar panašiai. Kartais tai būna didžioji skiriamų lėšų dalis. Krizė, dėl krizės susidarė tokios sąlygos, kad valstybės turi spręsti finansinę krizę ir rasti tų papildomų pinigų finansuoti numatytiems projektams. E, tas faktorius galėtų ir paaiškinti, kodėl vykdant atskirus projektus yra vėluojama, daroma mažiau išlaidų. Iš ankstinės finansav... finansavimui skirtos lėšos išaugo, todėl kad nepanaudojami tie pinigai. Galbūt tai galėtų būti paaiškinimas. Tai yra tas paaiškinimas taip pat, kurį galime pateikti, kad kodėl 2006 metais prie finansavimų skirtos lėšos taip išaugo. Tačiau galbūt 2009 metai bus šiek tiek skirtingi šio aspekto požiūriu. Kai dėl neigiamų aktyvų, ponia Odimės apie tai jau diskutavome, aš galiu tik taikyti egzistuojančius apskaitos standartus taikomus viešajam sektoriui. Priešingų atveju mane kritikuotų ir jūsų komitetas, ir auditorumai, rūmai ir komitetas patvirtinantis ES sąskaitų patikimumą. Aš laikausi egzistuojančių taisyklių, tačiau manau, kad ne tai yra svarbiausia šiuose diskusijose. E, mes matome, kad valstybių narių teikiamos garantijos yra realios. Mes negalime imti kažkokių e, kreditų ir paskui žiūrėti, kad ir paskui negalime e, tikėtis, kad tais pačiais metais būtų E, paaiškinta, kas, e, kaip įvyko su tomis paskolomis, tai atsispindi paprastai kitų metų biudžete. Taip yra su FEAGA, taip yra su daug kuo. E, komisija po statuto reformos nekarta analizavo šias problemas. Galiu pasakyti, kad pensijų fondų sukūrimas susiduria su didžiuliais sunkumais. Reikia išsiaiškinti, kaip bus investuojama į tą fondą, kaip jis bus valdomas ir žvelgiant į tuos nesenus įvykius, galėčiau sakyti, kad dar neturime visų garantijų, kad finansinių požiūrių tai būtų saugiau negu solidarus finansavimas taikomas iki šiol. Kai dėl Galilėjo aktyvas atsiranda tada, kai įvyksta nusavybės perleidimas. Tai nebuvo parašyta. Egnos, pavyzdžiui, yra prasidėjusi pirminė fazė, o mes nekalbame dar apie 2009 metus. Su Galileo dar taip nėra. Tai įvyks o gero 2010, gal net 2011 metais, kai dėl garantijų e, Europos investicijų bankui, tai yra nebalansiniai duomenys, jie 87 puslapį yra išdėstyti. Ir ten kalbam apie 17 milijardų sumą. Vėlgi, informacija yra šiuo klausimu, viskas yra labai skaidru. Pagal egzistuojančias konvencijas e, yra reikalaujama, kad tai nebūtų atspindėta sąskaitose, kad tai būtų atspindima atskiroje notoje. Kodėl pasirašiau sąskaitas tuo tarpu, kai mano pirmtakas parengė tarpinis ataskaitas? Kovo 31 šis asmo pasirašė šias sąskaitas, o aš perėmiau šios dokumentus, aš diskutavau su juo apie tai, kaip tos ataskaitos buvo sudarytos ir aš turiu pagrindo manyti, kad jos buvo parengtos pagal visas galiojančias taisyklės. Taigi galėjau pasirašyti šios dokumentus, mes pat, atlikom kai kurios pataisimus, kurie įvyko tarp tos tarpinės fazės iki šio momento. Dėl iš ankstinio finansavimo Valstybėms yra tos sumos skolinamos iš anksto ir jos nėra atspindimos išlaidose. Būtent dėl to ekonominis rezultatas šiemet ir yra toks e, aukštas. Aš džiaugiuosi tais skaičiais ir m, mm, džiaugiuosi tuo, kad skaičiai atspindi tą situaciją, realią situaciją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 die Verschiebung der Mittel innerhalb der Fonds für andere Projekte, wo dieses dann ja auch gewürdigt werden könnte. Danke. Grazie, onorevole. Onorevole Audi. Donc, très, très brièvement, sur les garanties BEI, oui, j'ai bien vu le chiffre de 10. Ponas Audi, mačiau 17 milijardų skaičių. Tačiau man rūpi, kaip yra su atlyginimo už užstatus nuo 0,5 procentų ir 1 procentų tiek moka bankai. Taigi nuo 17 milijardų, tai reiškia nuo 80-150 milijonų turėtų gauti ES. Kitaip tariant, ES praranda resursus. Dėl to aš ir paklausiau, kodėl apskaitoje tai neatsispindi. Tiesiog norėčiau paklausti, ar, ta finansin, ar ta finansin, tas finansinis praradimas yra kaip nors įtrauktas į sąskaitas ar ne. Ar tai yra netiesioginės investicijos į Europos investicijų banką. Taver. Ponas Tavern, prašau. Merci, Ačiū, pane pirmininkė. Pone Greslė, galėčiau pasakyti štai ką. Kofinansavimas ir išankstinis finansavimas. Prefinansavimas yra išdo operacija, tai neturi jokios įtakos e, išlaidoms. Kai dėl kofinansavimo, tai yra dalykas numatytas pagrindiniuose aktuose, tai reiškia, kad tam tikrą procentą operacijų tai gali finansuoti ES. Ten naudojamos sumos, kurios numatytos yra iš ankstinėme finansavime. Viena vertus jūs turite išdo operaciją, kita vertus jūs turite išlaidų operaciją. Tai yra dvi skirtingos savokos. Kai dėl išieškojimo, susigražinimo lėšų. Jūs kalbate apie 10-12 procentų. Tiek yra klaidų 2007 metų ataskaitoje paminėtų struktūriniams fondams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad teismas, kad audito rūmai, atsiprašau, pastebėjo, kad yra tiek klaidų, e, tam tik atliekant klaidų ne, ne kuriai nors valstybei taikomų, ne ko nors, bet tai yra tam tikrų uh, sak, bandymų apimties rezultatas. Tai nereiškia, kad kokia nors valstybė narė daro šitie klaidų savo ataskaitose. Jei norite statistikos susijusios su valstybės narėmis, ataskaitose jau nėra, tačiau struktūr, ataskaitose dėl struktūrinių uh, fondų tai ta statistika egzistuoja. Audito rūmai nekalba apie atskirų valstybių narių privalumus. Tai yra duomenys susiję su visais įvykdytais per metus sandoriais ir su bendru klaidų lygiu. Uh, Jūs žinote, kad mes kreipiame dėmesį į tai, kad čia girdime, žinote, kad komisija atidžiai žiūri, kaip struktūrinių fondų lėšos yra panaudojamos. E, spalio 28 dieną buvo priimtas pranešimas, jis bus tvirtinamas sausio mėnesio pradžioje. Ir jūs dar, aišku, turėsite progą labai detaliai grįžti prie šitų dalykų, yra, kokia yra valstybių narių pažanga ar nepažanga, kalbant apie struktūrinių fondų panaudojimą. O komisija rengia konsoliduotas sąskaitas, jos yra rengiamos ES lygių, o ne atskirų valstybių lygių. Pone Odį, bijau, kad iš tikrųjų mes teikiame tam tikrą dovaną Europos investicijų bankui, nes mes neįtraukiame ataskaitas atlyginimo už užstatus. Čia vėlgi ir tai yra susijęs su juridiniu susitarimu, mes negalime nieko dėl to padaryti, nes esame tik vykdančioji institucija. Dėkoju. Grazie a lei, onore, onorevole Andreasen. Pone Andresen, norėčiau grįžti prie iš ankstinio finansavimo turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai sudaro 45 procentus aktyvų ir 33 procentų biudžeto. Ir negaliu pritarti tam, ką išgirdau, kad būtent iš ankstinės finansavimas nėra įtraukiamas į išlaidas. Tai yra išlaidos tiesiog sumos išmokamos iš anksto. Ir mes turime labai atsargiai elgtis ir žiūrėti, kad būtų išlaidas patvirtinantis dokumentai, juolab, kad suma yra itin didelė ir susijusi su sritimis, kuriuose pagal auditorumų įvertinimą reikšminių klaidų lygis yra labai didelis, o tai yra kaimo plėtros sritis. Todėl nesutinku su teiginu, kad iš ankstinis finansavimas nedaro poveikio išlaidoms. Pone Grasland. Ačiū, pone pirmininkė. kai jūs iš anksto gaunate informaciją, jūs pradedate galvoti. Esu dėkinga Jums už atsakymą, bet jeigu mes jau dirbti norime rimtai, tai aš asmeniškai manau, kad Jūs atsidūrėte nepavydėtinoje padėtyje. Žvelgiant į dokumentuose pateiktus skaičius, įskaitant ir tuos, kurie dar oficialiai nepasirodė, turiu galvoje struktūrinių fondų ataskaitas, mūsų gyvenimas tampa nepavydėtinu, juo labiau, kad vykdoma ir reforma žemės ūkio srityje, žemės ūkio direktoratas teikia įvairiausius skaičius, ir bendri statistiniai duomenys pateikiami dokumente, kuris turi 300 puslapių. Susigaudyti jame nėra labai lengva. Todėl man kartais neaišku, kur ieškoti reikalingų skaičių. Ar tai turi būti metinės veiklos ataskaitos, bet ten per 3000 puslapių būna. Taigi, apie ką mes kalbame tvirtindami, nes skaičiai yra svarbus Ir mes kalbame, kaip veiksmingai panaudoti lėšas, bet kita vertus mes užverčiame valstybės narės įvairiausiais tūkstančiais puslapių ir neturime geros statistinių duomenų suvestinės, kuri aiškiai parodytų, kiek išmokėta konkrečiai valstybei nariai, kokios sumos buvo netinkamai, netvarkingai panaudotos, kokios sumos yra susigražintinos, tada vaizdas būtų visiškai aiškus. Nes kitaip mes niekur nenukeliausime, mes niekada nežinosime, kokia administravimo grandis šlubuoja. Todėl, norint tinkamai vykdyti ES teisę šioje srityje, mes turime gauti tokius duomenys. Ir pateiktas dabar atsakymas manęs netenkina. Nepaisant to, kad aš labai kruopščiai bandžiau viską analizuoti, aš nesugebėjau to padaryti. Yra pernelyg daug daug informacijos. Todėl kyla klausimas, ar kada nors mes apskritai sugebėsime ką nors padaryti. Man nesvarbu galų gale, kokia struktūra pateiks. Duomenis man svarbiausia yra, kad tai būtų aiškus suvestiniai duomenis, iš kurių galima spręsti apie problemą. Ponas Liberaskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir tikėjausi, sanglaudos ir struktūriniai fondai kelia daugiausia diskusijų. Ir norėčiau, kad jūs apsvarstytumėt štai tokį prašymą. Iš vienos pusės egzistuoja tam tikras iš ankstinio finansavimo sąlygų supaprastinimas, turiu galvoje sprendimus priimant ir ta procedūra supaprastinta valstybių narių lygių. Nebejotina, kad Tokiu būdu išmokamos sumos tampa biudžeto pajamomis, jos įskaitomos į biudžetą ir tokiu būdu yra mažinamas biudžeto deficitas. Tai viena pusė. Kita pusė yra ta, kad esant ribotėms biudžeto pajamų šaltiniams, valstybės narės neišnaudoja skirtų lėšų ir nepasiekia naudos gavėjų. Todėl tokios nepanaudotos sumos auga. Mes žinome, kad komisija su taryba dirba šiuo klausimu ir todėl norėčiau pakartoti anksčiau užduotą klausimą. Pone Kalas, pone direktoriau, ar atsižvelgusi tai, ką sakė ponia Kresler, ar nereikėtų išanalizuoti visas tas nepanaudotas sumas ir išanalizuoti, kaip jas susigražinti, nes iš tiesų yra būtina tą padaryti, kadangi tos sumos yra gražinamos, turi būti gražinamos į ES biudžetą. Ačiū, ponė pirmininkė. Prefinansavimo, iš ankstinio finansavimo lygis gali būti lengvai paaiškintas. Prasideda naujas 2007-2013 metų laikotarpis, tai yra 2008 metų ataskaitos, tai yra ilgas laikotarpis, tad yra visiškai normalu, kad baigiantis tiems ūkiniams metams ataskaitose matome didelės sumas skirtas struktūrinių politikų finansavimui, nes tos politikos atmes 7-13 metų laikotarpį. Tų projektų gyvendinimo laikotarpis yra labai ilgas, toks yra faktas. Mes mokame dar ilgai už tai. Pavyzdžiui, kad ir dešimt metų po to, kai tie projektai gyvendinami. 2006 metų mokėjimų laikotarpis dar nėra užbaigtas. Šiandien dar audito rūmų atstovas netrukus pasisakys ir audito rūmai paėmė tam tikrą bandymą 2002-2006 metų laikotarpiui įvertinti. Reikia suprasti, kad tas laiko e, tarpas yra labai didelis. Nuo tada, kai priimamas politinis sprendimas, kai prisimami įsipareigojimai ir vyksta mokėjimai, laikotarpis yra tikrai labai ilgas. Mes sulaukėme 2008 metų pabaigos ir reiškia, kad tų projektų įgyvendinimas, tų sprendimų įgyvendinimo laikotarpis dar yra labai ankstyvas 7-13 metų projektams. Aš Manau, ponė Greslė, kad e, jeigu jums kad visi tie skaičiai gali būti paaiškinti, mes galime surasti jums tuos skaičius, pateikti ir pakomentuoti su visiškai jūsų paslaugoms. Pone Liberatski, vyriausybės nekofinansuoja. Tiesiog joms trūksta lėšų kofinansavimo ištvirtinti įvykdyti. Ar tai yra tam tikra grėsmė, ar tai reiškia, kad nebus atsimtos tos lėšos. Šiandien nieko negalime šiuo klausimu pasakyti. Sąskaitos apima laikotarpį iki 2008 gruodžio 31. Mes kalbame apie taisyklių griežtą taikymą ir apie tai, kad projektų įgyvendinimas turi būti atidžiai prižiūrimas. Audito rūmai skiria esminį dėmesį. Uh, kontroliai. Ypatingai žvelgiama į tarybos sprendimus atidžiai. Ir mes pagal tą tarybos sprendimą žinome, kad valstybės narės atsimtas lėšas gali perskir, paskirti kitiems projektams įgyvendinti. Kontrolę vykdo ne tik komisija. Jeigu komisija nusprendžia atsimti tam tikras lėšas, yra visa eilė priemonių, priklausančių valstybių kompetencijos sryčiai, tai yra numatyta e, teisės aktuose ES ir komisija ne, negali nieko plačiau čia padaryti. Dėkoju. Grazie. Abbiamo finito giusto. Dėkoju. Baigėme visai laiku. O dabar norėčiau pasisveikinti su Europos audito rūmų pirmininku ponu Kaldeira. Ponas Būžėkas paprašė klausimą šiek tiek pavėlinti, kad turėtumėm pakankamai laiko išklausyti pono Kaldeiros. Paskui išklausysime komisaro ir pranešio pono Liberaskį ir paskui galėsite užduoti klausimus ir pateikti komentarus. Bet prieš suteikdama žodį ponui Kaldeirį pasakysiu, kad penktadienį gavau audito rūmų ataskaitą už 2008 finansinių metų e, biudžeto panaudojimą ir aš norėčiau padėkoti audito rūmams už puikų darbo rezultatą. Jis uh, uh, pagristas tvirtų pagrindų, leidusių šiais metais dirbti veiksmingai. Audito rūmai išanalizavo pačius kritiškiausius elementus, tai padarė labai išsamei išanalizuotos įvairios išlaidų kategorijos - energetika, transportas, struktūriniai fondai, fondai skirti trečiosiams valstybėms, humanitariniai pagalbai, nacionalinės lėšos ir panašiai. Taigi manau, kad biudžeto kontrolės komitetas šios ataskaitos pagrindų turės daug ką nuveikti. Ir ateityje manau, kad auditorumo ataskaitos bus kritinės svarbos mūsų darbe. Ir dar kartą noriu akcentuoti, uh, E, kaip e, svarbu, kad Europos auditų rūmai šioje subtilioje reikšmingoje srityje galėtų dirbti išlaikydami visišką nepriklausomumą. Nes tai svarbu piliečiams, svarbu mums, svarbu, kad būtų labai atidžiai išnagrinėti būdai, kaip valstybės narės bei nacionalinės institucijos panaudoja ES biudžetą. Ponas Kaldera, žodis jums. Dėkoju, ponas magistris, už jūsų malonius žodžius, už įžangą. E, gerbiamasis pirmininkė, gerbiamiai nariai, ponios ir ponai, man šiandieną didelė garbė e, pristatyti jums, jūsų komitete, audito rūmų 2000 metų e, kasmetinę ataskaitą, tai, tai yra kasmetinė ataskaita dėl 2008 metų biudžeto vykdymo. Tai man yra pirmoji proga oficialiai kreiptis į šį komitetą po rinkimų ir susitikti su visais jo nariais. Taigi norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti visus narius išrinktus į Europos parlamentą. Dėku, e, e, sveikinu Jūs, ponė pirmininkė. E, ši metinė ataskaita buvo parengta esant visiškai kitokioms aplinkybėms nei ankstesniais metais. 2008-osius dar ilgai prisiminsime kaip pasaulio finansinės ir ekonominės krizės metus. Ši krizė ir toliau daro įtaką valstybių narių ir ES biudžetui. Taigi esant tokiai padėčiai auditorumo ataskaitos ir nuomonės vaidina vis svarbiausią vaidmenį. Be kita ko, čia yra nurodyta, kaip spręsti finansinio valdymo problemas ir kokiu iššūkiu dar lieka. Aš grįšiu prie bendresnių temų vėliau pasisakymo pabaigoje, o pirmiausia pristatysiu pagrindinės šių metų metinės ataskaitos mintis. Trumpai tariant, mes išiškiname keturias pagrindinės idėjas ataskaitoje. Pirmiausia, jau antrus metus iš eilės ES finansinės ataskaitos yra patikimos. Antra, Per pastarosius metus e, sumažėjo bendras pažeidimų skaičius, visų pirma dėl to, kad pagerėjo biudžeto valdymas, nors beje kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, sanglaudos srityje, netvarkingų mokėjimų lygis vis dar pernelyg didelis. Trečia išvada. E, mūsų rekomendacijos, kaip pagerinti sistemas, lieka galioti. Ir paskutinė išvada - supaprastinimas lieka prioritetu, tačiau šį principą reikia taikyti apdairiai. Dabar pakomentuosiu kiekvieną iš minčių. Visų pirma, dėl finansinių ataskaitų patikimumo. Jau antrus metus iš eilės auditorumai dėl finansinių ataskaitų pareiškė besąlyginę nuomonę, darydami išvadą, kad finansinės ataskaitos teisingai atspindi finansinių metų, kurie pasibaigė praeitų metų gruodžio 31 finansinę padėtį, jų operacinius rezultatus ir pinigų srautus. Tačiau tai nereiškia, kad finansinės ataskaitos yra tobulos ar joms parengti naudojamos sistemos yra be trūkumų. Taigi rūmai pabrėžia, kad kai kurių komisijos generalinių direktoratų apskaitos sistemose dar yra trūkumų, dėl ko sumažėja e, pati e, finansinės informacijos kokybė. Taigi, e, kalbant apie 2008 metų finansinės ataskaitas, komisija turėtų deramą dėmesį skirti rūmų nustatytoms problemoms. Antra išvada - dėl operacijų teisingumo ir tvarkingumo. Mes darome išvadą, kad per pastarosius metus bendrai sumažėjo pažeidimų lygis ir tai buvo dėl geresnio biudžeto valdymo. Tačiau vis dėlto esama e, rizika kai kuriuose sritise, kur yra pernelik didelė. 2008-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, mes pateikėme besąlyginę nuomonę dėl pajamų ir įsipareigojimų, tačiau padėtis yra įvairi, nors kasmet situacija keičiasi. Mes pateikėme besąlyginę nuomonę dėl išlaidų, dėl švietimo ir pilietybės bei administracinių ir kitų išlaidų šiuose sritise rūmai įvertino, kad paklaidų lygis yra mažesnis nei 2 procentai. Švietimo ir pilietybės atveju tai yra dėl to, kad buvo dideli avansiniai mokėjimai 2008 metais. Ir čia e, yra didelė tarpinių ir galutinių mokėjimų dalis, dėl ko įsivelia daug mažiau klaidų ir užtikrinamas dalinis efektyvumas. Kita vertus buvo įvertinta, kad administracinės išlaidos yra sėtinos su sistemomis, kurios, kaip ir ankstesniais metais, atitinka finansinio reglamento e, žemės ūkis ir gamtiniai ištekliai. Pirmą kartą audito rūmai e, teikia sąlyginę nuomonę ir daro išvadą, kad išskyrus kaimo plėtrą visi e, mokėjimai yra ganėtinai teisingi ir tvarkingi, bendras klaidų skaičius yra mažesnis nei 2 procentai. Tačiau įvertintas klaidų lygis e, sritise susijusiuose su kaimo plėtra yra dar didesnis nei 2 procentai. E, priežiūros ir kontrolės sistemų trūkumai susijęs su kaimo plėtra ženkliai prisidėjo prie to, kad auditas auditorumai ganėtinai neigiamai įvertino e, patikrinimo sistemas šiuose sritise. E, nepaisant to, kad JAKS pripažino, jog yra veiksmingai apribota netvarkingų išlaidų rizika. Auditorumai taip pat pateikė sąlyginę nuomonę dėl ekonomikos ir finansų reikalų politikos grupės, dėl klaidų aptiktų šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos srityje. E, Kitas rytis - sanglauda moksliniai tyrimai ir transportas bei išorės pagalba, bei vystimas ir plėtra auditorumai ir toliau teikia neigiamą nuomonę ir daro išvadą, kad šiuose sritise e, klaidų lygis yra reikšmingas, nors ir nevienodas sanglauda. Tai yra antroji pagal dydį politikos grupė, kuri sudaro maždaug trečdalį biudžeto. Ji išlieka ir la, toliau labiausia klaidų paveiktas rytis. Auditorumai mano, kad net 11 procentų visų kompensuotinų sumų neturėjo būti išmokėta kai dėl tarpinių ir galutinių mokėjimų ankstesniais metais ir bendrų mokėjimų nuo 2000, 2000 iki 2006 metų tai rūmai mano, kad didžioji klaidų dalis yra sutiku, susijusi su tinkamumo finansuoti klaidas. Pažeidimais, kaip pavyzdžiui, tam tikros rytis yra nefinansuotinos. Praeitie komisija tvirtindavo, kad pataisimų ir susigražinimo mechanizmai padės sumažinti tokias aptiktas klaidas bei jų poveikį. Tačiau komisija nesugebėjo įrodyti, kad tokie mechanizmai yra pakankamai veiksmingi, o valstybės narės pakankamai gerai atsižvelgia į rekomendacijas dėl finansinių korekcijų. Dėl to, kad paprasčiausiai E, negalima pakankamai efektyviai įgyvendinti bendrų veiksmų ir um, taikyti struktūrinių veiksmų pasidalinimo valdymo mechanizmą. Taigi e, auditorumai nustatė, kad netinkamas finansuoti išlaidas kartais buvo bandoma pakeisti naujomis, kurios taip pat pagal eksantę patikrinimą buvo nustatytos kaip netinkamos finansuoti. Vienas pavyzdys, kuris pateiktas ataskaitoje, kai buvo deklaruotos 5,7 milijonų eurų lėšos, kurios nebuvo finan, tinkamos finansuoti, kadangi pats projektas buvo netinkamas finansuoti. 2007-2013 metais beveik visi mokėjimai sanglaudos rytyje buvo atliekami ir yra atliekami pagal iš ankstinį finansavimą. E, tai reiškia, kad 2007-2013 priežiūros ir kontrolės sistemų pokyčiai turės teigiamą pokytį, e, poveikį sumažinant klaidas tarpinių ir galutinių mokėjimų lygmenių. Tačiau e, Vėlavimai tvirtinant valstybių narių sistemų aprašymus, atitikties įvertinimus ir audito strategijas vis dar sudaro riziką, kad pradinėme etape gali pasirodyti, pas, būti klaidų. 2008 metais tokių klaidų taip pat atsirado. Kalbant apie mokslinio tyrimų, energetikos ir transporto politikos grupę, joje vis dar reikšmingas klaidų lygis. Komisija ėmėsi teisomųjų priemonių ir sumažino klaidų lygį. Bet kaip ir ankstesniais metais, aptiktos klaidos buvo daugiausiai susijusios su netinkamu finansuoti personalo ir netiesioginių išlaidų kompensavimu šeštosios mokslinio tyrimų bendrosios programos projektuose. Viena iš klaidų priežasčių yra ta, kad egzistuoja nepaprastai daug tinkamumo finansuoti kriterijų, įskaitant reikalavimus įrodyti, kad išlaidos yra tikros ir būtinos projekto įgyvendinimui. Taigi kontrolės sistemos audito rūmų nuomona yra tik iš dalies veiksmingos. Pavyzdžiui, su naudos gavėjo išlaidų ataskaitomis teikiamomis siekiant gauti kompensaciją turi būti pateiktos nepriklausomo auditoriaus išduotas audito sertifikatas. Tačiau beveik 50 procentų atvejų, kai audito rūmai išlaidų ataskaitose nustatė rimtų klaidų, audito sertifikatai buvo išduoti su besąlyginė nuomona. Ir kitas dalykas, kad komisija smarkiai padidino ekspost auditų aprepti. Aštuntų metų pabaigoje buvo inicijuota labai nedaug susigražinimų, o nuobaudos apskritai nebuvo taikomos. Todėl audito rūmų išvada. Daro išvada, kad išorės pagalbos vystimo ar plėtros grupėje mokėjimai buvo paveikti reikšmingo klaidų lygio, nebuvo tinkamai finansuotos, išlaidos patvirtinamųjų dokumentų nebuvo, taip pat pažeisti, pažeista viešųjų pirkimų procedūra. Todėl um, generalinių direktoratų naudojamos sistemos tik iš dalies pasiteisino ir buvo veiksmingos, o trūkumai ir toliau egzistuoja vykdomų institucijų ir delegacijų lygi. Ir išorės pagalbos ir paramos vystimuisi būstinėse, kurios taip pat yra finansuojamos iš Europos plėtros fondo lėšomis. Apskritai, klaidų lygis mažėja dėl to, kad pagerėjo biudžeto valdymas. Tačiau teisinė sistema vis dar sudėtinga ir kai kuriuose kontrolės sistemose išlieka problemų. Taigi, ponios ir ponai, klausimas kyla štai toks, kaip galima sumažinti toliau netvarkingų mokėjimų lygį. Audito rūmui siūlo dvi išeitis. Pirma, toliau gerinti priežiūros ir kontrolės sistemų veiksmingumą ir, jei tikslinga, supaprastinti taisyklės ir teisės aktus. Ir tai leidžia man pereiti prie trečiosios Pagrindinės šių metų metinės ataskaitos minties susijusios su priežiūros ir kontrolės sistemų tobulinimu. Audito rūmų ankstesnių metų rekomendacijos, kaip gerinti sistemas ir toliau lieka galioti. Ir jas būtina suvokti kaip nuolatinį procesą, kuris pasižymi tuo, kad atitinkamos priemonės turi būti taikomos kurį laiką prieš tai, kai galima jas patvirtinti kaip veiksmingas. Pirmiausia, reikėtų šalinti konkrečius trūkumus, daugelį iš jų aš paminėjau. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tolesniam mechanizmu, skirtų klaidų ištaisimui taikant finansinius pataisimus ir susigražinimus gerinimui, atsižvelgiant į 2000-2006 metų programavimo laikotarpio pabaigimą. Be to, nepaisant didelės pažangos, kuri jau pasiekta vykdant išlaidų priežiūrą, komisija dar galėtų nemažai ką nuveikti. Audito rūmai rekomenduoja komisijai ir toliau dirbti, užtikrinant ir įrodant savo generalinių direktoratų priežiūros ir kontrolės sistemų veiksmingumą. Yra galimybę pagerinti priežiūros ir kontrolės sistemų įvertinimą, metinės veiklos ataskaitų ir deklaracijų teikimą, tų deklaracijų nuoseklumą geriau užtikrinti, kad būtų pateikiama visa informacija. Be to, komisija ir toliau turėtų stengtas gauti patikinimą iš visų valstybių narių metinių apibendrinimų, ir eksantę deklaracijų bei savanoriškos iniciatyvos, kurią rodo pačios valstybės narės deklaruodamos nacionalinės pajamas arba aukščiausiosios audito institucijos tą daro. Komisija taip pat turėtų stebėti veiksmų plano, kuris skirtas integruotai vidaus kontrolės sistemai užtikrinti tobulinimui, daugiau dėmesio skirti finansiniams pataisimams ir susigražinimams. Komisija turėtų užbaigti savo kontrolės ekonominės naudos įvairiose politikos rytise tyrimą, nes šis tyrimas padėtų nustatyti, kuriuose srityse gali būti daugiau pasiekta, panaudojant turimas kontrolės priemonas, turimas kontro, išlaidų kontrolės priemonas ir taip pat apibriežti tas rytis, kuriuose nebeįmanoma padaryti naudojant dabartinę sistemą ir reikalinga peržiūrėti susijusias programas arba schemas. Kalbant apie priežiūrą, tai komisija turėtų apsvarstyti, kaip iš naujo apibriežti kontrolės sistemos jų rezultatų, o ne indėlio požiūrio. Kitaip sakant, užuot nustačius patikrų skaičių, turėtų būti siekiama nustatyti likutinį pažeidimų rizikos lygį kuris turi būti užtikrintas taikant sistemą. Tai yra turi būti apibriešta toleruotina klaidų rizika. Tačiau pažeidinių lygio mažėjimas gali būti pasiektas tik didinant priežiūros ir kontrolės sistemų veiksmingumą. Deja, tam yra ribos. Ir tai susiję su kita mūsų ataskaitos mintimi, tai yra tolesnis supaprastinimas. Daugelį sričių, kuriuose auditorumai nustato vis dar aukštą klaidų lygį, klaigos yra daromos dėl pernelyg sudėtingų taisyklių ir teisės aktų. Todėl supaprastinimas išlieka prioritetu. Auditorumai pabrėžė savo patikinimo pareiškime, kad aukštą ly, klaidų lygį nustat, aukštas klaidų lygis nustatomas tose sritise, kuriuose yra sudėtingi arba neaiškus, abstraktus teisiniai reikalavimai. Todėl taisyklių supaprastinimui nurodytose sritise turi būti teikiamas prioritetas. Ir praeitie audito rūmai yra nekarta pažymėję, kad gerai parengtos taisyklės ir teisės aktai, kurios lengva interpretuoti ir paprasta taikyti, sumažina klaidų riziką ir sudaro galimybės racionalioms ir ekonomiškoms kontrolės priemonėms. Bet supaprastinimą būtima atlikti apdairiai. Taisyklės, kurios nustato lėšų panaudojimo būdus, yra pagrindinė priemonė padedanti išlaidas skirti atsižvelgiant į tam tikrus politikos tikslus. Todėl reikėtų pasirūpinti, kad supaprastinant tinkamumo finansuoti taisyklės išlaidos netaptų mažiau tikslingos. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad mokėjimų sąlygų supaprastinimas visų pirma skirtas sumažinti administracinę naštą, naudos gavėjams tenkančias nuhanudas arba lėšų panaudojimo užlaikymą nesudarytų sąlygų netvarkingiams mokėjimams. Pavyzdžiui, vien palengvinus avansinių mokėjimų sąlygas ir padidinus tokiu būdu uh, mokamų lėšų dalį gali išaukti lėšų panaudojimo ne pagal paskirti riziką, jeigu nėra tinkamos priežiūros ir kontrolės sistemos. Ponios ir ponai, gerbėmieji parlamento nariai, aš Jums pristačiau audito rūmų 2008 finansinių metų biudžeto vykdymo metinės ataskaitos pagrindinės mintis. Metinė ataskaita, kaip žinote, yra pagrindinis mūsų darbas, tačiau ne vienintelis, kaip žinoma, šiame komitete. Šią savaitę mes paskelbsime specialiasias metinės ataskaitas dėl ES agentūrų ir kitų įstaigų. Jau parengta yra 15 specialiųjų ataskaitų, taip pat apimančių tokias temas kaip es pagalba maistu nepasiturintiems asmenims ir komisijos išdo valdymas. Taigi Šioje ataskaitoje nurodyti iššūkiai neapsiribuojant netvarkingų biudžeto mokėjimų tolesnio mažinimo tikslų ir iškeliant klausimus susijusius su platesniais politikos formavimo aspektais. Norėčiau pateikti Jums naujausių pavyzdžių. Audito rūmų specialioji ataskaita dėl valdymo priemonių taikomų pieno ir pieno produktų rinkose rodo, kaip politikos priemonių kartais neužtenka, kad būtų pasiekti platus ir kiek prieštaringi politikos tikslai. Kitas atvejs tai yra ataskaita dėl kompetencijų tinklų ir integruotojų tinklų bendrijos mokslinio tyrimų politikos rytyje, kurioje nurodomos problemos kylančios tuo met, kai nėra aiškios intervencijos logikos arba veiklos rodiklių išlaidų programuose. Auditorumai metinėje ir specialiuosiuose ataskaitose nurodo komisijai skirti deramą dėmesį, rengiant finansinio reglamento pataisas, naujos finansinės sistemos ir biudžeto reformos pasiūlymus. Auditorumai ketina parengti viešą dokumentą, kuriame bus apibendrinamos pagrindinės naujausio ataskaitų mintis ir kuris tikimės duos naudos komisijai ir parlamentui toliau gerinant ES finansų valdymą. Dokumente bus nurodytos rytis, kuriuose audito rūmai nustato daugiausiai galimybių toliau mažinti netvarkingumą ir gerinti finansų valdymą. Turiu pastebėti, kad Lisabono sutartis taip pat uh, užtikrins tam tikrus pokyčius, kurie darys poveikį atitinkamiems komisijos ir parlamento vaidmenims. Šie pokyčiai turės svarbu poveikį ir audito rūmų darbui. Jie turėtų pasitarnauti stiprinant atskaitomybę ir skaidrumą, tuo pačiu padidinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Gerbimasis pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Dabar tikrai yra svarbus ES atsinaujinimo metas ir puikus metas pradėti reformas. Po neseniai įvykusių rinkimų suformuotas naujas Europos parlamentas, turintis naują pirmininką. Pratesus pono Baroso pirmininkavimą komisijai, tikiuosi greitai bus paskirta ir Europos komisija naujos sudėties. Tačiau tokių atsinaujinimo ir reformų laikotarpių nedėra pamiršti praeities pamokų. Todėl tikiu, kad auditorumai suvaidins lemiamą vaidmenį teikiant ataskaitas ir nuomonės, kuriuose nurodomos esamos problemos ir teikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti lėšų panaudojimą ateityje. Todėl auditorumai tikisi ir toliau bendradarbiauti su institucijomis partnerėmis, kad būtų galima optimizuoti ES finansų valdymą. Ačiū. Grazie, uh, signor Presidente, per la sua relazione. Ačiū, ponia auditų rūmų pirmininkė, už tokią aiškę ataskaitą. Akivaizdu, kad jūsų tarnybos puikiai padirbėjo. Prieš suteikdamas žodį komisijos nariui Kalas, norėčiau atkreipti sudėmėti į keletą svarbių, mano galva, dalykų, kurie buvo paminėti. Ir aišku, gal komisijos narys savo pasisakymę norės į tai sureaguoti. Taigi, labai gerai, kad kalbama apie teisinės sistemos supaprastinimą ir geresnį taisyklių veiksmingumą, kuris būtų pasiektas jas supaprastinus. Nebejotinai, kad toks dalykas duos naudos. Kitas svarbus audito rūmų pranešime pažymėtas elementas ir mes su tuo sutinkame, tai būtinybė tikrinimus atlikti ne tik valstybėse narėse, bet ir stiprinti komisijos priežiūros vaidmenį. Ir turiu pasakyti, kad tikrinimai turi būti subalansuoti, turi būti pasiekta jų tinkama pusiausvėra. Auditorumai pažymėjo ir neigiamų dalykų. Paminėti paminėtos kai kurios labai subtilios sritis, taip metiniai struktūriniai planai ir netinkamai taikomos viešųjų pirkimų taisyklės, tiksliau jų nesilaikimas. Aš manau, kad šiuose srityse komisija turi ypač atidžiai stebėti, kaip veikia valstybės narės, nes reikšminių klaidų lygis šiuose srityse vis dar didelis. O tai reiškia, kad visai tikėtinos, tikėtinas sukčiavimas stambių maistų ir kiti rimti pažeidimai. O dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Kalas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis auditorumų pirmininkė, ponė Kaldera, gerbėmiai parlamento nariai, ponios ir ponai. Tai yra a, pirmoji a, ataskaita pristatyta a, jau naujajai komisijai ir paskutinė senosios komisijos e, kadencijos ataskaita. Džiugu, kad ji pristatyta taip konstruktyviai, išsamei. Na, mūsų bendradarbiavimas su auditorumais yra tikrai geras, už tai norėčiau nuoširdžiai padėkoti e, rūmų pirmininkui. Ponios ir ponai, tai iš, iki šiol pateiktų ataskaitų yra pati pozityviausia, žvelgiant iš įvairių perspektyvų. Iš šios skaidrės matyti, kaip uh, tai auditorumai mus vertindavo nuo, uh, kur, nuo 2004. -ųjų. E, matote, kad tas vertinimas padidėjo per pus ir pirmą kartą visas žemės ūkio sektorius yra vertinamas. Politika, e, švietimas, pilietybė, moksliniai tyrimai, čia pastebėta pažanga. Dabar apie 30 procentų sanglaudos politikos srityje yra įvertinta teigiamai, išryškinta tik viena sritis, kur pažangos trūksta. Tačiau to ir galėjome tikėtis. 2008-aisiais audito rūmai e, nenagrinėjo e, pataisimų mechanizmo e, taikomo 2007-2013 laikotarpiu taikymo pasiekmių. Bet džiugu, kad e, auditorumai įvertinę sąskaitas e, pateikė nuomonę, kad DAS yra geriausias per pastaruosius metus. Tačiau daug ką dar reikia nuveikti, komisija ieško būdų, kaip biudžeto vykdymo proceso metu atsižvelgti į audito rūmų rekomendacijas, taip pat dirbsime su Europos parlamentu per jo pranešėją poną Liberatskį. Taigi mūsų laukia ilgas procesas, prasidedantis šiandien. E, kolegos e, jau rimtai ruošiasi e, klausimams dėl biudžeto vykdymo, dėl struktūrinių fondų panaudojimo. Konkrečiai dėl jų kalbėsime gruodžio antrą dieną. Aš pats čia atvyksiu jau sausio 26-ąją. Šiandieną jau kalbėta apie biudžeto vykdymą ir aš uh, komisijos vardu noriu įsipareigoti, kad mes didinsime priežiūrą, spręsime su paprastinimo klausimą ir taip toliau. Ir dar keletas pastabų gerbėmiems parlamentarams, komiteto pirmininkui ir audito rūmų pirmininkui pagrindinis klausimas yra bendras biudžeto valdymas. Tai yra įvairiais aspektais nagrinėjamas klausimas, pavyzdžiui, per informacijos ar atsakomybės, taip pat išieškojimo prizmę. Aš turiu pasakyti, kad nuo pat pradžių e, per pastarąją penkių metų kadenciją e, matėme, jog toks bendradarbiavimas tarp ES struktūrų ir valstybių narių institucijų gerėjo. Esama aiškių pavyzdžių, kad informacijos mainai vyksta geriau. E, nuo pat pradėjus ankstesniai komisijai savo kadenciją tokios informacijos beveik nebuvo. Dabar metinėse veiklos ataskaitose pateikiama įvairi informacija, pavyzdžiui, mokėjimų sustabdymo informacija, ko anksčiau nebūdavo ir tai yra gana jautraus pobūdžio informacija, taigi jos pateikimas yra ganėtinai didelis pasiekimas e, komisijai ir valstybėms narėms. Taigi informacija, jos kokybė pagerėjo, tai yra nuolatinis procesas, turime ir toliau eiti tuo pačiu keliu. Ir dar vienas puikaus bendradarbiavimo tarp komisijos ir biudžeto kontrolės komiteto rezultatas bei parlamento spaudimo rezultatas yra tai, kad e, metinėse suvestinėse ataskaitose yra e, kalbama apie finansinės deklaracijas, juose pateiktas sumas. Ir tikimasi, kad šis pasiekimas atneš apčiopiamų rezultatų. E, taigi, išklausę audito rūmų ataskaitos pristatymo, e, šiandien ir vėliau mes e, diskutuosime šios klausimus, ypač tada, kai bus pereita prie detalių aptarimų dėl biudžeto vykdymo. Taigi, aš manau, kad dabar užduosite mums klausimų, mes galėsime juos atsakyti. Labai ačiū, ponia Kalas. Nebejotinai susipažinę su ankstesniais ir dabartiniais vertinimais matome, kad komisijos darbas pagerėjo, tuo esame patenkinti. Tačiau manau, kad reikia pusiausviros tarp veiksmingų viešojo finansavimo rezultatų ir įvairių mechanizmų, kurie yra numatyti. Nebejotinai per didelę biurokratiją gali uh, sumažinti tuos pasiekimus. Ir e, kita išvada, kurią galime daryti audito rūmų ataskaitos pagrindu. Tai yra išiškėja didelis skirtumas tarp atskirų valstybių narių. Kai kurios valstybės šimtų procentų laikosi taisyklių ir įsipareigojimų, o kitos pažymėtos raudonas spalvas skaidrėje, tai yra tos neklusniosios valstybės narės. Bet mes visuomet laikomės teisingumo principo ir tikimės, kad taisyklės bus taikomos nuosekliai sažiningai visoms valstybėms narėms. O dabar žodis pranešė į ponui Liberatskį. Labai ačiū. Dėkuoju komisarė Kalas už tai, kad jau e, ne vienerius metus šiame komitete jūs perskaitote ir komisijos pranešimą. Ir aš galiu pasakyti, kad e, šiandieną iš jūsų intonacijos girdėti, kad jūs esate patenkintas auditorumo ataskaita. E, jos kasmet tampa pozityvesnės ir įrodo, kad ES pinigai yra vis geriau valdomi gerbiu audito rūmų ataskaitą. Esu dėkingas už tai, kad jos auditorumų pirmininkas mums perskaitė šios ataskaitos išvadas. Manau, kad visi pritarsime jų esmei ir visi pritarsime, kad jos yra tikrai labai vertingos išvados. Juose kalbama apie pažangą, tačiau ją e, nusveria įvairūs trūkumai tose pačiose sritise, besikartojantis trūkumai. Išryškinčiau tris probleminės sritis, kurios e, apkartina e, bendrą situaciją ir sulėtina tą pažangos e, spartą. Visų pirma, tai yra struktūriniai fondai, antra, ES išorės veiksmai ir e, trečias rytis, kuri e, čia atskirai nepaminėta, tai santykiai tarp valstybių narių, komisijos ir tarybos. Norėčiau, jog pasižymėtumėte, kad atkreiptumėte dėmesį tiksliau į ataskaitos 136 puslapyje pateiktą lentelę, kur yra e, apžvelgiamos peržiūros sistemos 16 valstybių narių, kurioje, kuriuose buvo atliktas vertinimas. E, komisija pateikia savo nuomonę dėl tam tikrų korekcijų, išskiriame 10 sričių, kur pasiekimai yra nepatenkinami. Tik tai šešios sritis iš tų dešimties yra įgyvendinamos nepriekaištingai. Reikia atkreipti dėmesį ir į klaidų taisimą bei klaidų pranešimą Olafui. čia išvelgiu didelį nenorą. Būtent minėtose trijose sritise, manyčiau, kad jas reikia orientuotis. Pirmiausia, kalbėjau apie struktūrinius fondus ir sanglaudos politiką. Mūsų komiteto požiūrių liūdna girdėti, kad net 11 procentų klaidų, kad būtent toks e, klaidų lygis yra nustatytas šioje politikos srityje. Prieš metus šiame komitete mes abejojome, ar galime patvirtinti šios biudžeto dalies panaudojimą. Tuomet mus išgelbėjo 21, 21 punkto programa, kur aiškiai e, kalbama apie tai, kokios sumos bus išieškotos po to, kai jos buvo neteisingai panaudotos 2006 metais. Paskui buvo e, bandoma įsiaiškinti, kaip taisysime 2007 metų klaidas. Atsakymo taip ir nerasta. Trečias klausimas kaip radikaliai sumažinti tą klaidų lygį 2008 metais, kaip tai padaryti jau 2006 metais. E, tačiau kol kas tas sumažėjimas yra labai nedidelis ir klaidų lygis vis dar yra 11 procentų. Taigi kyla dilema, kaip pasidalinti funkcijomis atsakingose institucijose kaip pasidalinti atsakomybę šioje institucijoje. Ponas Kaldeira kalbėjo apie klaidas, tokias kaip nesugebėjimas vykdyti projektų įsipareigojimų, nesugebėjimas vykdyti reikiamų konkursų, valstybių narių elgseną. Bet mes turime tam tikrą palikimą sukauptą 2000-2006 metais. E, tuomet pradėti projektai buvo baigti arba bus baigiami 2013 metais. Bet pažangos lygmuo šių projektų gyvenimo srity yra tik 43 procentai. Aišku, ne šiandien, ne šiame posėdėje aptarinėti šį klausimą tačiau aš esu įsitikinęs, kad mūsų pareiga yra suvokti, kad ateityje gali e, susikaupti nesumokėtų sumų. E, taip pat gali susikaupti ir klaidų. Kodėl? o todėl, kad iš ankstiniai mokėjimai 2007-2013 laikotarpiu E, dažnai valstybėse narėse priskiriami pajamoms į biudžetą, nors dažnai tokiais mokėjimais negalima pasinaudoti tais tikslais, kuriems jie buvo numatyti. Kartais dėl uh, vietinių ar nacionalinių rinkimų tokių asignavimų panaudojimas pristabdomas. E, anksčiau kalbėta ir apie e, tam tikras kvalifikacijas mokslinio tyrimo, energetikos, transporto sritise. Džiugu, kad dabar pasiekėme reikiamos mus tenkinančios kokybės. Na, o kai dėl ES išorės veiksmų, tai šis rytis yra labai panaši į struktūrinių ir e, sanglaudos fondų sritį, Galbūt šioje srityje finansų valdymas yra šiek tiek geresnis dėl to, kad klaidų skaičius dabar sumažėjo iki 2 procentų. E, anksčiau jų būta net iki 30 procentų. Ir nors e, tai yra geriau nei e, sanglaudos ir struktūrinių fondų srityje, tačiau vis tiek klaidų yra daug. Ponas Kaldeira ir toliau siūlo gerinti e, bendrijos teisės aktus, e, procesus ir mechanizmus, tačiau kai mes sakome taip supaprastinimui, mes turime nepamiršti skaidrumo užtikrinimo poreikio, nes jeigu to nebus, tos e, lentelėje pažymėtos raudonosios eilutės priliks 94 metų lygiui. Na, e, be kita ko svarbus ir e, tinkamumo finansuoti kriterijai. E, taigi norėčiau paklausti komisaro Kalas, ar komisija turi pakankamai garantijų ir įsitikinimo kad valstybės narės ir komisija sugebės priimti veiksmingų sprendimų šiuose trijose sritise. Ar taryba sugebės imtis konstruktyvių veiksmų, galbūt padedant Europos parlamentui? E, ir taip pat klausiu auditorumų pirmininko, ar auditorumai prisidės prie šio proceso. Labai ačiū, ponė Liberatski. E, dabar žodis Atsimakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponė Kaldeira, aš norėjau Jūs pasveikinti už puikų pranešimą, už tuos mūsų pateiktus labai vertingus skaičius. Ačiū, kad atkreipė dėmesį į šį grafiką, nes e, piešinys, schema, grafikas daug yra būna daug iškalbingesnis negu žodžiai. Pone Kaldeira, pone Kalas, sveikinu Jūs už puikų bendradarbiavimą. Tačiau dar tebelieka tam tikrų, taip galima sakyti, šešėlių zonų. Susidaro įspūdis, kad 15 kartą pailiui paveiksl, paveikslas nėra toks gražus, kaip norėtume, kad būtų. Matome, kad ten, kur remiamasi bendrijos mechanizmais, viskas vyksta pakankamai efektyviai. Pavyzdžiui, kalbant apie žemės ūkio fondus, mes turime AJAX sistemą ir ten yra uh, viskas daug maž teisingai. Na, su pono Kalas ir pono Baroso mandatu uh, sutampa tie pagerėjimai, kuriuos norėjome matyti ir tikiuosi, kad jums pavyks dar daug ką pagerinti. O kalbant apie šešėlių zonas, norėčiau pasakyti, kad jų yra ten, kur bendrijos mechanizmas nėra taikomas. Uh, ten, kur valstybės narės elgesi nerūpestingai ar netidžiai. Jeigu kalbėtume apie 11 procentų klaidų sanglaudos rytyje, tai norėčiau pasakyti, kad tai yra 4 milijardai eurų. Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie pradingsta nežinia kur arba kurie yra išmokami neteisėtai, kaip jūs ir pats sakėte. Tai reiškia, kad valstybės narės patiria kraką. Mes galime pykti, mes galime uh, baksnuoti pirštu atskiras valstybės, tačiau svarbiausia yra ne tai, man kelia susirūpinimą kiti dalykai, kaip ir ponas Liberatskis. Aš norėčiau kreiptis į jūs ir paklausti, ar nebūtų įmanoma komisijai pabrėžti valstybėms narėms, e, atkreipti, kad jos turėtų atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kadangi mes kalbame apie tuos pinigus, kurie į biudžetą patenka iš valstybių narių. Tačiau Ir žmonės mato tos pinigus taip, kaip ES pinigus. Piliečiai bent jau taip mano. Tad manyčiau, kad reikėtų su valstybėmis narėmis padirbėti, nes valstybės narės kai kurios taisyklių nesilaiko. Reikėtų iškelt klausimą, ar nebūtų galima paprašyti valstybių atsiskaityti. Reikėtų, kad komisija turėtų pakankamai raumenų, taip sakant, pakankamai jėgos, kad su valstybėmis tinkamai padirbėtų. Geresnis bendradarbiavimas taip pat būtų reikalingas, reikėtų būti griežtesniems, mano supratimu, šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti e, pirmininkui paminėjusiam šias šešias esminės rytis. Jūs pasielgėte drąsiai, pareikšdamas savo nuomonę apie šias įvairias politikas. Jūs sakėte, kad svarbu yra ne tik sanglaudos politika, kalbėjote apie tai, kad mokslo tyrimų srityje pasitaiko apskaitos klaidų ir jūs minėjote, kad tai gali atsitikti dėl sistemos sudėtingumo. Įdomu yra tai, kad ITRE komitete dabar vyksta klausimai susiję su tuo, kaip sumažinti biurokratiją susijusią su mokslo tyrimų pagrindų programa. Mes tengiamės biurokratiją mažinti, tačiau jūs esate teisus, sakydamas, kad mums yra reikalingas įgyvendinimo supaprastinimas. Čia, manau, kad turėtume likti ir būti dar griežtesni, nes kalbame ne tik apie auditą, mes kalbame apie taisyklės, apie įgyvendinimą ir tos taisyklės ir įgyvendinimas turėtų būti paprastesnis. Esame pasirengę išklausyti visų jūsų rekomendacijų. Dar kartą norėčiau pasveikinti audito rūmus atlikusius puikų darbą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Greslė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisidėti ir aš prie tų išreikštų padėkų, kadangi e, metinė auditorumo ataskaita yra labai aiški, suprantama. Dėkoju už tą įspūdingą darbą, tačiau taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai bei asmeniškai komisarui, bei visiems tiems, kurie valdo šias lėšas, nes iš lentelės matome, kad 15 metų nesulaukėme to teigiamo das, tačiau stengtis buvo verta. Komisija dėjo pastangas, auditorumai taip pat. Manau, kad ir komisija, ir, ir, ir auditorumai gali savo darbą laikyti sėkmingu. Tai yra ir mūsų komiteto darbo sėkmingas rezultatas. Kaip jau sakiau, stengtis tikrai vertėjo. Aš džiaugiuosi, kadangi per pastaruosius penkerius metus tikrai daug kas pasikeitė. Pasikeitimai šiek tiek sulėtėjo šiais pastaraisiais metais. Tebelieka aišku, kad tą aukšto spaudimo puodą reikia uždaryti tvirčiau, kad ta sėkmė tęstųsi toliau. Žvelgiu į euroskeptiškuosius kolegas. Ir norėčiau paraginti juos reikšti mažiau kritikos, nes sėkmės buvo sulaukta. Kai metodai yra nežinomi, aišku, ne viską gali matyti ir suprasti, gali likti uh, skeptiškas girdėdamas DAS vertinimą, tačiau manyčiau, kad to skepsio laikyti nereikėtų. Reikėtų labiau žvelgti į metodą, į, į pastangas ir ko buvo pasiekta tų pastangų dėka. Ir tas metodas yra pateisinę savo vardą. Manau, kad to paties metodo reiktų laikytis ir ateityje. Kai prieš pradedant diskusijas apie priimtiną riziką, manyčiau, reikėtų iškelti klausimą, o kur pastangos buvo nepakankamos ir kur dar būtų galima pasiekti geresnių rezultatų šiek tiek pasistengus. Pone Kaldeira, aš manau, kad būtų galima dar šitą pagerinti ir iškelti kai kurios klausimus, o būtent kokius rezultatus mes paprastai matome po atliktos kontrolinės. Daug kas yra kontroliuojama. Piliečiams tai yra svarbu, kad piliečiai galėtų žinoti, kokie buvo rezultatai tų patikrinimų. E, Audito rūmai dažnai sako, kad patikrinimo e, kontrolės nėra pakankamas mechanizmas. Tai yra tam tikra prieš priešą. Reikėtų, manyčiau, kad tie patikrinimai, tos patikros kontrolės leistų padaryti teigiamesnius rezultatus, kad situacija gerėtų. Tai reiškia, kad reikalinga būtų pagerinti sistemą. Komisija turėtų taip pat šį klausimą kelti aktyviau. Mūsų kolega Hatsimakis taip pat tai paminėjo, kaip ir pranešėjas, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Manau, kad metodas, biudžeto vykdymo patvirtinimo metodas taip pat yra sėkmingas. Taip pat yra analizuoti klaidas, išvelgti problematiką. Tačiau reikėtų tikslingiau visą tai vertinti. Pavyzdžiui, 2 procentai klaidų yra pažymėta DAS žemės ūkio srityje. Tačiau Rumunijoje, Bulgarijoje klaidų skaičius siekia 13-14 procentų. 13-14 procentų, tai yra komisijos duomenys, o Vokietijoje tas klaidų lygis siekia 0,3 procentus. Tad 2 procentų bendras visiems vidurkis nelabai aiškiai atspindi realybę. E, mano šalyje žmonės tikrai būna nepatenkinti, e, nes žino, kad Mano šalyje e, bus e, labai atidžiai tikrinamos visos išlaidos, o dabar, žinant, koks buvo klaidų kiekis, taip pat girdime, kad kitas žemės ūkio komisaras, ko gero, bus iš Rumunijos. Tad žmonėms tai yra šiek tiek keista girdėti. Maničiau, kad tos kontrolės turėtų būti tikslingesnės, labiau fokusuotus į tam tikrus dalykus. Tai galėtų mums padėti pasiekti teigiamų rezultatų ir galiausiai politinės sėkmės. Maničiau, kad dabartinė komisija turėtų pasinaudoti e, jai likusio e, mandato laikotarpiu ir tai padėtų sėkmingai dirbti ir, būtin, e, ir, ir būsimai komisijai. Reikėtų iš arčiau žvelgti į tas rytis, kurios tebelieka probleminės pavyzdžiui, išorės pagalba. Ta dažniausiai vykdo jungtinių tautų organizacija ir nelabai žinoma, kaip tie pinigai yra panaudojami. Manau, kad čia vėlgi reikėtų užtikrinti didesnį saugumą, atidžiau prižiūrėti tas išleidžiamas lėšas, kad jos būtų išleistos ten, kaip, kur, kur reikia tai daryti. Na, o Manyčiau, kad kalbant apie savo frakciją, galėčiau pasakyti, kad tai yra tikrai graži politinė sėkmė. Tačiau tuo pat metu turim pripažinti, kad darbo tebe lieka daug. Ačiū. Ačiū, panas Gaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti audito rūmams ir pirmininkui Kalderai už atliktą darbą. Mums pateikti dokumentai rodo, kokias rytis reikia atskirai panalizuoti. Tai matyti pagal reikšminių klaidų lygį. Ir mes tikrai turim būti tikri, kad mūsų darbas duoda naudos, bet nebejotina ir kitkas, kad analizė turi būti kur kas gilesnė. Iš vienos pusės jūs sakote, kad turėtų būti supaprastinami teisės aktai, iš kitos pusės, kad reikėtų griežtesnės kontrolės ir stebėsenos. Bet šiuo atveju mes kalbame apie du tarsi vienas kitam prieštaraujančius dalykus. Gal reikėtų labai išsamei atlikti tikrinimus. Bet ar tai nedidins biurokratinių procedūrų ir naštos? Aišku, galbūt tokiu būdu bus padaryta mažiau klaidų, bet būtina užtikrinti skaidrumą. Reikia aiškiai matyti, kaip ir kam panaudojamos lėšos ir manau, kad tai labiausiai rūpi mūsų komitetui. Turiu ir teigiamų pavyzdžių, kur buvo pasiekta pažangos ir mes galėtume pasimokyti iš tų sričių. Ir manau, kad um, esame sutvarkyti tinkamai ir savo darbą, pavyzdžiui, komitete. Todėl įmanoma siekti geresnių rezultatų ir valstybėms narėms reikėtų pažiūrėti tą grandį, kurioje teikiamos paraiškos dėl pagalbos suteikimo. Aš esu susitikęs su pareiškėjais ne vieną kartą ir jie nuolatos skundžiasi, kad dokumentus kiekis, kurį reikia pridėti prie paraiškos, sudaro storus tomus knygų. O pavyzdžiui, mokykloms teikti paraišką sudėtinga dar ir dėl to, kad reikia samdyti teisininkus ir finansų ekspertus, kurie paaiškintų, kaip ką daryti. Apskritai, mūsų piliečiai gerai suvokia, kokią naudą duoda ES programos, ypač kai padidėjo prieiga prie jų, jie supranta, iš kitos pusės, kad reikalingas didesnis skaidrumas. Ir jūs turite užtikrinti tą pusiausvyrą tarp griežtų patikrinimų iš vienos pusės ir teikiamos naudos iš kitos pusės, nes antraip mes bandytume iš apskritimo padaryti kvadratą. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, vais, mokyklų aprūpinimą aprūpinimo vaisiais programą. Žinau, kad Vokietijoje tai yra daroma, bet sakysime, žemutinėje Saksonijoje mokyklos atsisako šios programos, nes reikalavimai pateikti dokumentus ir tam tikrus dalykus yra tokie sudėtingi, kad tiesiog taisyklės yra tiek sudėtingos, jog labai sunku jas įgyvendinti. Ir praktiškai rengiant dokumentui išleistų pinigų nekompensuoja vėliau gautos iš ES lėšos. Todėl jūs, kurie atsakingi už biudžetą, turite galvoti, ar toks darbas yra prasmingas, nes realiai tarsi egzistuoja programa ir galimybės gauti lėša, lėšų tos programos vykdymui, bet realiai tomis lėšomis net nenorima pasinaudoti. Taip pat pritariu tam, ką sakė pona Šesimakakis ir pona Kreslat tikrai reikia pasižiūrėti ateityje, patikrinti, kaip valstybės narės panaudoja gautas lėšas. Mano galva, turėtume taip pat žiūrėti, kaip yra atliekamas tikrinimas ir ar valstybės narės tikrinimo metu pakankamai bendradarbiauja su tikrinimo institucijomis. Ar įmanoma tikrinimo metu nustatyti sritis, kuriuose netinkamai valdomos lėšos. Kaip minėjo komisijos narys Kalas, tikrinimo procedūromis valstybės narės nesidžiaugia. Aš suprantu, kad nėra ko jiems ten džiaugtis, bet jos turi padaryti savo darbą. Nes aš atsistoju prieš savo rinkėjus ir tikiuosi, kad per kitus rinkimus Europos parlamentą, aš galėsiu savo rinkėjams pasakyti, kad buvo tokios ir tokios problemos vienoje ar kitoje srityje, bet mes dirbdami jas ištaisėme, nes būtent tokia yra mūsų pareiga, o pareiga yra užtikrinti tinkamą sistemos funkcionavimą. Ačiū. Ponas Tais. Ačiū. Aš noriu padėkoti audito rūmams, ypač ponui Kalderai, už visą per pastaruosius metus atliktą darbą, ypač rengiant uh, ataskaitą už 2008 metus. Taip pat noriu padėkoti ir komisijos nariui Kalas, nes jo lentelės, jo grafinis vaizdas yra labai iškalbingas ir labai gerai apibūdina padėtį. Ir manau, reikia jį tas apibūdinimas bus naudingas, galvojant apie 8-9 metų įvertinimus. Tikrai reikia skatinti komisiją imtis veiksmų, būtina, kad jinai turėtų galių, nes kitaip gali nutikti taip, kaip nutiko su Santero komisija, kuri žlugo. Aš manau, kad visi tie patobulinimai, kurie buvo padaryti, yra geras dalykas. Ir tai, kad parlamentas per pastarąjį dešimtmetį spaudė komisiją imtis tam tikrų veiksmų, buvo gerai. Nereikėtų nuvertinti šiuo atveju parlamento pastangų. Dabar dėl tų 11 ir 15 procentų. Aš labai ateidžiai perskaičiau ataskaitą. Ir aš manau, kad spaudos konferencijoje iškils ypač viena jie ja, pastraipoje pateikta informacija, kurioje tai yra dalis, kurioje kalbama apie sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Ir pateiktas skaičius, kad 11 procentų daugiau buvo išmokėta lėšų, negu kad turėjo tai būti padaryta. Aš manau, kad reikėtų tekstą patikslinti, nes dabar, skaitant tekstą, susidaro įspūdis, kad labai didelis stambių projektų skaičius apskritai neturėjo būti finansuojamas ir kad jeigu palyginsime su praėjusiais metais arba dar ankstesniais metais, tai tada jau būtų 12 procentų uh, lėšų, kurios neturėjo būti išmokėta. Taigi, ką reiškia šie skaičiai? Man atrodo, kad šiuo atveju mes neturime kalbėti apie tos keturis milijardus, o turime kalbėti apie 2,7 milijardus iš 28 milijardų. Tai nežinau, kas dabar teisus. Ir todėl manau, kad šitą pastraipą tekste reikėtų patikslinti. Ir kai kalbam apie 11 procentų sumų, kurios neturėjo būti išmokėtos, reikia pateikti tikslius skaičius tada. Yra ir kitų klausimų, kurie man kyla, bet aš manau, turėsiu dar galimybių užduoti visus rūpimus klausimus. Ponas Balčytis toliau. Pirmininkė, iš tikrųjų taip pat norėčiau prisidėti prie padėkų kurios yra susijęs su metinė 2008 metų ataskaita auditorumų ir padėkoti iš tikrųjų už labai atliktą didžiulį darbą. Tačiau mes e, audito komitetas turime, e, biudžeto kontrolės komitetas turime matomai labiau susikoncentruoti į tas problematikas, kurios yra šiandieną čia pateiktos į tas penkias rytis. Ir iš tikrųjų labai neramina, tai pirmiausia sanglaudos mokslinio tyrimų, energetikos ir transporto bei Europos plėtros fondo esamą situaciją ir tų piniginių lėšų nurodytų procentų, kurios buvo liktai neteisėtai panaudotos. Tačiau mes šiandieną turime sugrįžti į tam tikrą praeitį. 2004 metai daugelis ES šiandieną naujų valstybių įstojo su visiškai kitokia patirtim. Mes e, tuos piniginės, tas piniginės lėšas, kurios atėjo iš Europos sąjungos biudžeto. Tuo metu skaitėme, kad tai yra papildomos lėšos ir galbūt jos visiškai yra nesusijusi su mūsų biudžetu. Taip pat matomai natūralu, kad pati didžiausia atsakomybė buvo patikėta pačiom ES valstybėm, naujosiam ES valstybėm, kaip jos turi tas lėšas panaudoti, kokius jūs turi nusistatyti savo prioritetus, gairias ir netgi pačios kontrolės mechanizmus. Ir šiandieną mes esame jau visiškai kitoje fazėje kada mes kalbame, kaip reikėtų šitas lėšas žymiai efektyviau panaudoti, kaip jas e, tuo metu sukurtas procedūras reikėtų mums palengventi. Ir daugelį kitų dalykų, ir aš tikrai sutinku su savo kolegų išsakyto mintim, kad mes šiuo metu reikalaujame dviejų prieštaraujančių dalykų. Lengvinti procedūras ir tuo pačiu didinti arba stiprinti kontrolę. Mano supratimu, vis dėlto šiandieną mes turime aiškiai pasakyti, kas tą turėtų padaryti. Iš vienos pusės pačios ES valstybės šiandieną nėra suinteresuotos lengvinti procedūras, todėl kad visa atsakomybė dėl neefektyvių lėšų panaudojimo tektų jom pačiom. Ir tai kiekvienoje valstybėje jau yra politinis klausimas, kuris yra susijęs su bet kurios vyriausybės gebėjimu panaudoti ES lėšas. Todėl aš esu giliai įsitikinęs, kad šiandieninė situacija ir finansinė krizė iš tikrųjų verčia mus peržiūrėti esamą situaciją, ypatingai procedūras. Šiandieną mes puikiai žinome, kad dar ir dabar yra nesusikalbėjimų tarp Europos, Sąjungos, e, tarp Europos komisijos pareigūnų ir atskirų valstybės narių dėl įvairių taisyklių taikymo. Ir todėl aš manau, kad galbūt būtų tikslinga, gerimas audito rūmo pirmininkė, Šiandieną jau kalbėti, kad įpareigoti Europos komisijai pačiai atlikti supaprastinimo procedūras, paskirti tam tikrus pareigūnus, kurie galėtų aiškinti apie šitų taisyklių panaudojimo principus. Ir to būdu mes tikrai galėtumėm išvengti daugelį dubliavimų ir, ir vėl būtinybės atskiruose ES valstybėse kurti papildomų priežiūros mechanizmų vien tam, kad jos nebūtų galbūt kažkaip apkaltintos neefektyvių ir neteisingų lėšų panaudojimu. Todėl, kalbėdamas apie ateities santykių, kaip ir buvo paminėta pono Liberatskio, santykių tarp Europos komisijos ir atskirų valstybės narių, mes vis dėlto turime e, peržiūrėti e, pačių tų santykių atsirėdimo istoriją ir jų ateities e, pritaikymo principus. Taip pat pilnai pritariu įsakyto mintim, ponios Ger, apie tai, kad ateityje pateiktos ataskaitos Europos parlamentui, įvairiam komiteto nariam, jos turėtų būti žymiai supaprastintos ir kad būtų galima aiškiai išskirti tas rytis, kuriuose egzistuoja didžiulė problema, kuriuose nėra padaryta pažangos ir apie tai mes ateityje turėtumėm žymiai daugiau laiko diskutuoti, kalbėti ir ko gero ta pažanga būtų žymiai spartesnė. Ačiū labai. Grazie, onorevole Andreasen. Ačiū, ponė Andreasen. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems Europos auditorumų nariams, nes jei kas nors pagerėjo, tai tai yra auditorumų ataskaitų kokybė. Kalbant apie a, a, sąskaitų patikimumą, reikia pažymėti, kad audito rūmai kalba, jog sąskaitos yra patikimos. A, sakoma, kad pažeidimų sumažėjo. Tačiau noriu paklausti, kodėl toks teiginys atsirado, kodėl jūs me, sakote, kad finansinės ataskaitos yra patikimos. Šioje srityje juk kalbate ir apie sistemų trūkumus, kas gali daryti ženklios įtakos finansinės informacijos kokybei. Konkrečiai noriu e, pacituoti e, iš anksnio finansavimo srities ataskaitos dalį. Kreipiausi į vyriausiąjį buhalterį, galiu šį klausimą pakartoti ir jums, kaip komisija užtikrina, kad informacija dėl išankstinio finansavimo būtų išsami ir nuosekli. O kai dėl pažeidimų, tai nesu taip optimistiškai nusiteikusi, kaip anksčiau kalbėjusieji. Nes juk audito rūmai pateikė besąlyginę nuomonę tik dėl 9 procentų biudžeto, panašiai kaip ir per ankstesnius penkerius metus. O dėl kitų 43 a, a, biudžeto dalių nuomonė yra neigiama. Taigi tai verčia susirūpinti, ypač kalbantys su mokesčių mokėtojais, kaip jiems paaiškinti, kad audito rūmai neigiamai įvertino 43 procentus iš viso biudžeto tą sumų dalį. Kaip užtikrinti piliečius, kad mes kalbame apie sąžiningą ir efektyvų biudžeto panaudojimą. Bandydami kontroliuoti efektyvumą, e, pamirštame lėšų panaudojimo sažiningumą. Taigi norėčiau paprašyti auditorumų pagalvoti, ar nevertėtų iš įvertinti, e, srities, įvertinti tų sričių, kur kyla daugiausia problemų, pavyzdžiui, struktūrinės ir sanglaudos lėšos kaimo plėtra, ar nereikėtų iš naujo spręsti iš ankstinių mokėjimų klausimo tose sritise. E, klausiu komisijos, kodėl buvo padidintos iš anksto e, skiriamos lėšos šiuose sritise atsakymo taip ir negavau. Ir man atrodo, kad tas padidėjimas, lygiai greičiai išaukė didesnį klaidų skaičių padidėjimą. Siekiant efektyviai sumažinti klaidų lygį, e, turime ieškoti įvairių būdų, bet jūs nepaminėjote, e, kad galima pagerinti biudžeto planavimo ar rengimo etapus. E, manau, kad čia iškyla, čia mes turime didelę galimybę E, padaryti planavimą, biudžetinį planavimą labiau profesionalų ir griežtą, kad ilgainiui nebūtų nepanaudotų arba pereikvotų lėšų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Odi, paskui ponui Kalderai, dėl to, kad jam teks išvykti 11.15, 11.20. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Kaldeira, aš taip pat norėčiau padėkoti jums, o per jūs ir visiems teisininkams dirbantiems audito rūmose už tą dokumentą, už tuos dokumentus, kuriuos mums pateikėte. Ačiū už visą jūsų atliekamą darbą, jūs įdirbate nepriklausomai ir tai yra puiku. Noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui ir jo tarnyboms už tai, kad tikrai metai iš metų gerėja komisijos darbo šioje srityje. Keletas pastabų. Pone pirmininkė, aš užduosiu Jums tą patį klausimą kaip pernai. Ar vykdant Jūsų misiją be kokiu nors klaidų pastebėtų susidūrite su sukčiavimo atvejais? Jūs žinote, kad man yra labai svarbus tas skirtumas. Klaidos, aišku, kartais būna neišvengiamos, bet sukčiavimo atvejai yra tie atvejai, su kuriais reikia ypač ryštingai kovoti. Antras klausimas dėl nuosavųjų išteklių, dėl pirmiausia mūsų muitų sistemos kokybės. Muitų sąjunga ir ES kompetencijos klausimas, tačiau darbą dirba nacionalinės administracijos šioje srityje. Neseniai pastebėjome, kad ES sienos pasikeitė, nes įstojo naujų valstybių narių ES. Ar muitinės administracijų darbo kokybė jūsų nuomonė leidžia užtikrinti, kad nuosavieji ištekliai bus išieškoti. 75 procentai muitų mokesčių e, keliauja į ES biudžetą, 25 procentus pasilieka valstybės narės kaip da, e, atlyginimą už administracinę darbo dalį. Jūs žinote, kad muitų sistema yra ypatingai svarbi siekiant išieškoti lėšas Ir dar žodelis dėl supaprastinimo. Mes sutarėme dėl to ir džiugu, kad jūs pažymėjote savo dokumente, kad e, sudėtingumas procedūrų yra daugelio klaidų šaltinis. Gaila, kad komisija pareiškia, jog tų procedūrų sudėtingumas ir apie tai yra kalbama vienoje iš dokumentų dalių, jo nebematau. Regis 31 puslapyje prancūziškoje dokumentų versijoje. Komisija bando sakyti, kad dėl visko kalti teisės aktų kūrėjai. Maničiau, kad komisija turėtų mąstyti kitaip, turėtų siūlyti supaprastimus, tačiau komisija pati jaučia tam tikrą nepasitikėjimą. Mes ką tik baigėme rinkimų kampaniją, kuri ne visada buvo labai lengva, o daugeliu atveju Europos komisija yra, sakyčiau, atsakinga dėl to, kad ES yra tokia, švelniai tariant, nelabai populiari. E, komisija turėtų elgtis atsargiai, rašydama, kad dėl sudėtingumo kalti teisės aktų kūrėjai. Na taip, esama ir mūsų, tai yra teisės aktų kūrėjų atsakomybės. Ir dėkuoju pranešėjui, kuris pasakė, kad jeigu yra taisyklių, kurios yra per sudėtingos ir kurias reikia e, taikyti tvarkoj, turime dirbti jas paprastindami, tačiau taisyklių taikymas yra kitas dalykas. Ir čia reikėtų, kad komisija e, padirbėtų prie šio klausimų. Grįžtų prie to, ką sakė ponas Kalas mokslo tyrimų sritį norėčiau paminėti, na ir kai kurias kitas. Kalbant apie aukščiausias kontrolės institucijas, ponė Kaldeira, norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad galite pagerinti savo darbą, ar galite pasinaudoti aukščiausių nacionalinių uh, audito institucijų patirtimi. Lisabono sutartyje atsispindi ankstesnės visos sutartys ir Lisabono sutartis jums leidžia kreiptis nacionalinius audito rūmus ir prašyti iš jų jums reikalingų dokumentų. Ar tai nebūtų tam tikras pėtsakas, stengiantis, kad metinės tos ataskaitos labiau atspindėtų padėti vietose? Ir galiausiai norėčiau paklausti dėl tarybos vyko skausmingos diskusijos su taryba dėl 2007 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Jas, kas norėjo, tas galėjo sekti. Jūsų pranešime yra paprasčiausia pastada, pastaba, kad priešingai negu kitos institucijos, komi, regionų komitetas, pavyzdžiui, jūs pareiškėte savo nuomonę, sakydamas, kad viskas buvo gerai. Dėl tarybos jūs nepareiškėte jokios nuomonės, nieko nekalbate save dokumente apie tai. Galbūt galėtumėte mm, pasakyti porą žodžių apie tarybos funkcionavimą. Dėkuoju. Honorevole Gerbrandi, prego. Ponas Gerbrandi. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kalteirai ir a, a, 26 a, ataskaitos autoriams. E, kalbame apie e, didelį auditorių skaičių, galbūt apie <clears throat> šį aspektą galėsime pakalbėti kitą progą, tačiau dabar norėčiau paklausti e, rūmų pirmininko. Na, ne vienerius metus teikėte ataskaitas dėl Europos politikos efektyvumo. Aš manau, kad tai yra labai reikšminga. Ši informacija mums reikalinga. Europos piliečiai turi įgauti pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir svarbu būtų pademonstruoti, kad ES, jos institucijos kreipia dėmesį į savo politikos efektyvumą. Tai galėtų padėti atkurti pasitikėjimą mumis. Taigi klausimas toks, ar nereikėtų jūsų metinėje ataskaitoje įtraukti atskirą skyrių apie Europos efek politikos efektyvumą ir rezultatyvumą. Ačiū. Dabar žodis e, auditorumų pirmininkui. E, e, Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tos malonius žodžius skirtus auditorumams. Dėkoju tiems, kurie dirba auditorumuose ir kurie padarė viską, kad jūs pasiektų šiandieninis pranešimas. Dėkoju už jūsų padrasinantį žodį. Na, savaime suprantama, kad mes dirbame tam, kad labiau bendratarbiautume su ES institucijomis, ypatingai su ES parlamentu ir šiuo jo komitetu. Mes tikrai džiaugiamės, kad bendradarbiavimas tarp mūsų institucijų e, stiprėja ir tikimės tai bus ir ateityje. Negalėčiau atsakyti į kiekvieną klausimą atskirai, bet pabandysiu šiek tiek pagal sritis tuos klausimus sugrupuoti ir juos atsakyti. Pirmiausia, dėl sąskaitų. Tam tikrų būdų ponia Andrėjas iškėlė auditorumų kompetencijos klausimą. Apsiribosiu pasakydamas, kad egzistuoja tam tikri standartai. Auditorumai suplanavo savo darbus ir atliko juos taip, kad būtų galima padaryti viską, kad konsoliduotos ataskaitos nebūtų sugadintos taip vadinamų materialių klaidų, kad tokių juose neatsirastų. Ir tam, kad finansinė ataskaita būtų patikima, reikalinga viską teisingai išdėstyti ir tiksliai laikytis, teikiant ataskaitas nustatytų reikalavimų. Dabar dėl to tarpusavio vienas kitam prieštaraujančių reikalavimų - supaprastinimas ir kontrolė. Mes nekalbame apie tai, kad turėtų atsirasti papildomų sistemų, kad per daug jų turi būti. Jų ir šiaip yra per daug. Mes šiuo atveju kalbame štai apie ką. Kontrolės priežiūros sistemos, kurios veikia dabar, turi būti efektyvios. Turi būti užtikrintas jų efektyvumas. Nes jeigu tinkamai taikoma sistema kontrolės, tai netvarkingų mokėjimų skaičius mažėja. Ir tai aiškiai pastebima žemės ūkio srityje. Bet net ir žemės ūkio srityje esame pateikę anksčiau pavyzdžių tų sričių, kuriuose būtų galima supaprastinti. Pavyzdžiui, kaimo plėtros srityje kompleksiniai reikalavimai. Mes esame pateikę anksčiau vietų įvardyjas rytis, kuriuose supaprastinimas yra įmanomas. Ir supaprastinimas reiškia supaprastinimą, o ne tai, kad turi būti sudėtingiau surašoma mažiau taisyklių. Taigi turi būti aiškiai viskas padaryta. Aiškus tikslai, realistiški tikslai, skaidrumas turi būti užtikrinamas. Tai yra pagrindiniai elementai, kuriuos mes nekartą minėjome, kai buvo atliekama biudžeto peržiūra. Ir aš labai apgailestauju, bet audito rūmai neturi teisėkuros iniciatyvos. Jūs turite tokią iniciatyvą, jūs galite imtis teisėkuros. Todėl kalba apie nesuderinamus dalykus pirmiausia, ta diskusija turi būti čia šiuose rūmuose ir turi svarstyti, kaip pašalinti prieštaravimą tarp šitų dviejų dalykų. Dabar dėl reikšminių klaidų ir netvarkingų mokėjimų kiekį sanglaudos srityje ir kitose srityse. Pone Audė, šiemet savo darbuose pagal paskutinius vakar peržiūrėtus skaičius pastebėjome, kad pastaikė du atvejai. E, o iš viso peržvelgėme apie 40 atvejų, sulaukę skundų pavyzdžiui, ir perdavėme 20 iš jų Olafui. Galėsiu perduoti raštu jums skaičius, kad e, neįvyktų kokiu nors nesusipratimu dėl skaičių interpretavimo. Su Olaf mes tikrai vystome puikų bendradarbiavimą. Tačiau kaip interpretuoti tą 11 procentų? Kvieščiau jūs pasižiūrėti, kas yra sakoma šeštojoje dalyje 124 puslapyje. 6-6 dalis. Ten labai aiškiai yra pasakyta, kad mūsų e, tyrimas buvo susijęs su išieškojimu 24,8 milijardų eurų. Toks, tokia yra tų išieškojimų suma minima. Tai štai. Ir kai pažiūrėsite į 6.7 pastraipą, tai ten yra nedidelė išnaša. Ir joje sakoma, kad 11 procentų skaičiuojama nuo 24,8 milijonų, o ne nuo 4, 46 milijardų kurie apskritai skirti šiais ryčiai. Todėl nepamirškite, kad mes analizavome mokėjimus nuo 2000 iki 2006, paskiau 2008-2008 e, metai pagal 2007-2013 metų perspektyvą. Todėl kai kurie skaičiai gaunasi ir dideli. O taryba ir parlamentas susitarė padidinti kai kurios mokėjimus dėl finansinės krizės. Ir jeigu jūs įdėmiai susipažinsite su ataskaita, pastebėsite tai. Bet visos sąlygos buvo tinkamai įgyvendintos. Ir dėl bendradarbiavimo su nacionalinėmis institucijomis, kaip sakė ponia D. Taip, bendradarbiavimas išsiplėtė su nacionalinėmis auditą atliekamčiomis institucijomis. Buvo perimtos rekomendacijos nurodytos ekonomikos atkūrimo plane ir taip pat buvo analizuojama, kur geriausiai galima panaudoti turimus išteklius. Gruodį bus svarstoma kaip toliau reikės gerinti bendradarbiavimą, tai bus daroma aukščiausių auditą atliekančių institucijų lygių. Aš taip pat galiu visada atsakyti jums rūpimus klausimus raštu, atvykti į kitą jūsų organizuojamą su klausimais audito rūmų nuomonės posėdį ir nebejotinai mano kolegos pasiruošę taip pat bendradarbiauti. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti apie tai, kad blogai beselgiančias valstybės narės reikėtų įvardyti ir gėdinti. Na, aš manau, kad patikimų, deklaracijų patikimumas, kai jis patvirtinamas, yra pats geriausias, pati geriausia priemonė. Nes būtent deklaracijose yra aiškiai pateikiama informacija apie tai, kaip elgesi valstybės narės. Sankcijasgi turėtų taikyti komisija. Ne mūsų pareiga yra teikti informaciją apie kiekvienos valstybės narės darbą atskirai, ne mes turime nurodyti, kurios valstybės narės elgesi blogai. Mes darome bendrą analizę, o jau konkrečiai gali įvardyti komisija. Ir mes, pavyzdžiui, sakome, kad 80 procentų valstybių narių administruojamų lėšų valdoma biudžeto lėšų valdoma gerai. Kitas dalykas, kad aišku, kai bus svarstoma kita finansinė perspektyva, mes jau turime būti atlikę tam tikrus namų darbus. O tai yra aiškiau apibriežti tikslai, labiau įvertinti tikslai pragmatinių požiūrių, tikslesnės ir paprastesnės procedūros ir taisyklės. Ir tada bus galima sudaryti biudžetą kitai finansiniai perspektyvai daug patikimiau. cala si deve. Il dibattito continua perché eh, ci sono, deve poi dopo rispondere. Diskusijos bus tęsiamos. Ponas Kalas po uh, e, keletą minučių atsakys, tačiau dabar ponas Gaja paprašė žodžio. Labai ačiū. Diskusijos savalaikės E, ir gerai, kad e, mane suteikėte žodžiu anksčiau, nes mano e, komentarai yra skirti ne audito rūmų pirmininkui ar jo auditoriams, bet komisijai ir konkrečiai komisarui. Visų pirma, dėl iš ankstinių mokėjimų. Tuo metu parlamente nedirbau, tačiau iš kolegų žinau, kad iš ankstinio finansavimo sistema uh, buvo e, parlamento siekis. Parlamentas mane, kad tai bus atsakas į finansų ir ekonominę krizę. Taigi parlamentas mane, kad tokia sistema leis valstybėms gauti e, grinųjų pinigų iš karto greitai, kad galėtų imtis e, ekonomikos restruktūrizavimo priemonių. Tai nereiškia, kad lėšos buvo mėtomos į kairę ir į dešinę be tikslo, ne to buvo siekta šią sistemą, tačiau iš ankstinio finansavimo tikslas buvo kovoti su ekonominė krize. Manau, kad svarbu šio tikslo nepamiršti kalbantį su spauda, kai dalyvausime spaudos konferencijoje ir šią popietę. Juk nenorime, kad staiga būtų pradėta tvirtinti, kad e, iš anksnis finansavimas yra e, tam tikras e, tušės čekis, kurį komisija išduoda valstybėms narėms. Tikrai apie tai nekalbėkime. Ir antra pastaba, kurios reikėtų nepamiršti diskusijose. Struktūrinių fondų e, prasme mes Pagal naują finansinę e, perspektyvą patvirtinome <clears throat> naują finansavimo sistemą e, nuo 2008 metų išskirtos rytis, kur sanglaudos fondų panaudojime esama problemų ir šioje srityje galbūt galima pasinaudoti naują disciplinuoto e, biudžeto panaudojimo sistema. Manau, kad to reikėtų nepamiršti ateities diskusijose. Na, o komisijai noriu pasakyti štai ką. Mano asistentai rado komisijos raštą suinteresuotoms grupėms dėl paraiškų supaprastinimo. Raštu Ank, e, asmenims, su kuriais kalbėjausi anksčiau, ketinu pateikti E, savo e, vertinimus tokio dokumento atžvilgių. E, paraiškos beje turėtų būti pateiktos iki lapkričio 8-osios. Lobistai Briselėje privalo registruotis, bet apie šią konsultavimo procedūrą niekas jų neinformavo. Kila klausimas, kodėl. Dėkoju. Audito rūmams ir komisijai išsakyta daug klausimų ir komentarų. Šiuose naudingose diskusijose išryškinčiau keletą pagrindinių elementų. Ponas Atsimakakis ir ponas Liberatski kalbėjo apie tai, kiek komisija gali uh, įtakoti valstybės narės ir jas bausti, jei šios nesilaiko procedūrų. Manau, kad tai yra kritinės svarbos klausimas. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie skaidrumą. Skaidrumas reiškia, kad valstybių interesai turėtų būti po e, jų piliečių interesų. Žodis ponui Kalas. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komiteto nariams. Pirmiausia, tai noriu padėkoti už visus gerus komisijos adresų pasakytų žodžius. Keletas svarbių dalykų pirmiausiai. Taip, ką daryti su netinkamai besielginčiamis valstybėmis narėmis ir kaip pagerinti situaciją apskritai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mūsų suvestinė ataskaita, kurią aš pristačiau praėjusią savaitę, pateikia daug naudingos informacijos šią prasme ir joje yra įvaldytos blogai besielginčios valstybės narės. Tai nebuvo daroma prieš penkerius metus, pavyzdžiui. Jos apskritai tokios valstybės narės nebuvo minimos. Kitas dalykas. Audito rūmai taip pat nurodė, kad daugiausia klaidų buvo nustatyta Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje karalystėje, konkrečiai jos dalyje, kuri vadinasi Anglija. Taigi ši darbas pradėtas ir jis turi būti tęsiamas, nebejotinai. Mes po truputį tiesiog keičiame pačią darbo kultūrą Ir nepamirškite, prieš keletą metų visi dar nepriešinosi tam, kad būtų konkrečiai vardytos valstybės narės, kurios netinkamai elgesi. Kaip sustiprinti valdymą? Yra kitas klausimas. Aišku, yra apibendrinančios ataskaitos, kuriuose nurodoma, kad norint pagerinti, reikia tobulinti teisinį pagrindą Ir nebejotinai tai reiškia, kad reikia iš dalies taisyti finansinį reglamentą. Teisingai prezidentas pirmininkas Haldera pastebėjo baigiamajame pasisakymė, kad netrukus prasidės dėryba, dėrybos dėl kitos finansinės perspektyvos. Todėl jau dabar reikia komisijai, pavyzdžiui, galvoti, kokius teisėkuros pasiūlymus reikia renkti ir teikti diskusijoms, kad būtų išspręstos egzistuojančios problemos. Kitos finansinės perspektyvos diskusijos kaip tik suteikia labai gerą problemą. Daug kas iš e, komiteto narių kalbėjo apie sudėtingas taisyklės ir auditorumų pirmininkas Kaldera sakė, kad su paprastinimui visada yra ribos. Bet nebejotinai yra galimybių supaprastinti taisyklės ir reikia pripažinti, kad oficialūs pareigūnai labai jau kartais mėgsta paprastus dalykus paversti sudėtingą taisyklę. 545 programos yra vykdomos ir finansuojamosi struktūrinių fondų laikotarpiu nuo 2002 iki 2006 metų. Kiekviena programa gyvykdoma vos neskirtingų teisinių pagrindų. Yra skirtingos taisyklės joms taikomos. Ir mes turime savo departamentus keliauja iš vienos institucijos į kitą, iš mūsų į parlamentą, iš mūsų į tarybą ir taip toliau. Nebejotinai, kad sistema klampi ir klaidi ir kad tikrai reikėtų ją paprastinti. Gal reikėtų sumažinti programų skaičių, nes jų per daug. Pavyzdžiui, žemės ūkio sritis. Žemės ūkio srityje buvo tikrai daug dirbama, kad pagerėtų kontrolės mechanizmai, kontrolės sistemos. Ir tradicinė samprata, vadovaujantis iš tiesų daug kas pagerėjo, bet problema išliko kaimo plėtros rytyje, nes problema štai kokia. Sudėtinga susitarti, kaip apibriežti kaimo plėtros tikslus. Pirmininkas Kaldera kalbėjo, kad būtina tiksliai apibriežti tikslus. Jeigu valstybės narės, kurios yra grinosios mokėtojos į ES biudžetą kelia problemas, bet vis tik tai yra ir kitų dalykų. Yra mūsų piliečiai, kurie klausia, kur dinksta mokesčių mokėtojų pinigai iš ES biudžeto. Ar tie pinigai skiriami skurdžiausiams rajonams prakusti, ar kam kitam. Labai konkrečiai klausia, kur keliauja pinigai. Todėl būtina neabejotinai aiškiai apibriežti lėšų panaudojimo tikslus ir atitinkamai programas. Bet sudėtinga ta klampi sistema turėtų būti peržiūrima taip, kad ją būtų galima kontroliuoti. Todėl pagrindinis siūlymas, mes jį dar svarstysime komisiją, būtų sumažinti taisyklių skaičių ir jas supaprastinti. Bet politikos tikslai išlikt turi. Jie turi būti suformuluoti. Didelė, didelis procentas ES biudžeto lėšų yra skiriamas subsidijoms, gražinamosioms išmokoms ir taip toliau. Ir būtinai tokiu atveju mes turime aiškiai apibriežti lėšų panaudojimo tikslus, nes kitaip rinkėjas mūsų nesupras ir mūsų piliečiai nesupras, kam panaudojamos lėšos. Negalima galvoti, kad skurdžiam regionui yra tiesiog išmokama vienkartinė kažkokia suma, o toliau jau jis turi galvoti, kaip jam kapstytis iš padėties. Ne, mes turime apibriežti tikslus ir tik tada mūsų kontrolė bus veiksminga, nes kontrolės klausimas amžinai iškyla nebejotinai reikalinga tiksliai nustatyti reikalavimus, nes tik tada bus aišku, kaip reikia elgtis. Kitaip sąskaitų patvirtinimo šimtaprocentinio galim ir nesulaukti. Taigi tokie svarbiausi dalykai, kuriuos aš norėjau pasakyti. O noriu pažymėti, aiškiai pasakyti, kad mes spaudžiame valstybės narės ir kad dabartinis bendradarbiavimas su parlamentu, turiu galvoje komisijos su parlamentu, turi būti tęsiamas. Ir mūsų laukia diskusija dėl kitos finansinės perspektyvos ir manau, kad tikrai turime paikę, puikią progą imti su paprastinimo darbo, spręsti problemas, įskaitant ir iš dalies taisomą finansinį reglamentą. Yra dar kitų dalykų. Iš ankstiniai mokėjimai. Nebejotinai, iš ankstinis finansavimas visada susijęs yra su rizika. Jeigu tokie iš ankstiniai mokėjimai dideli, Visada egzistuoja rizika, kad bus netinkamai jie panaudoti. Todėl reikalinga sutvarkyti sistemą taip, kad būtų galima susigražinti netvarkingai panaudotas sumas. Bet komisijos nuomona, iš ankstiniai mokėjimai yra teisėtas dalykas ir dabar, kai prasidės naujas programavimo laikotarpis, tai svarbu, nes vėluoja valstybių narių įnašai pagal bendrą finansavimo mechanizmą. Ir kol yra krize, komisija tikrai stengiasi padėti nuo krizės nukentėjusiams valstybėms narėms, regionams vykdyti programas, kurios kitai buksuotų ir sustotų. Ir tokiu būdu iš anksto yra teikiamas finansavimas. Todėl mes iš ankstinio finansavimo neatsisakysime, jeigu toks poreikis egzistuos. Bet yra kitas dalykas, kad reikėtų keisti tų lėšų valdymo taisyklės. Mes neturime jų atsisakyti apskritai, bet turime jas sutvarkyti. Nes tuo tarpu iš ankstiniams mokėjimams skiriamas labai didelis dėmesys įvairiose sritise. Taigi tiek aš norėjau pasakyti ir vėlgi norėčiau grįžti prie audito rūmų ataskaitos kurioje daug kas gerai išdėsita, bet to mes pateiksime savo konsoliduotą ataskaitą ir svarstysime daugelį dalykų komisijoje kitą savaitę. Nežinau, ar visi mes būname labai patenkinti viskuo atvykę čia pas jūs ir ar jūs būnate patenkinti mūsų atvykimu, bet mes turime bendrauti, kad galėtume dirbti toliau. Ačiū. Jeigu daugiau komentarų nėra, o atrodo, kad tokia stacija ir susidarė, ne, ponas Odi. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Aš jau sakiau pono vicepirmininkui, kad man labai sunku paaiškinti štai ką. E, 25-26 rugsėjo tokia yra auditorumų parengta dokumento data. O mes tą dokumentą gavome Šiandien, lapkričio 10 dieną, aš manau, kad kai pranešimas būna paskelbtas, jis turi būti iš karto tapti naudotinų visiems. Visi nori jį gauti, nes visi nori tą dokumentą turėti, tačiau situacija yra blogesnė negu su Žako Širako memoarais, kurių irgi surasti neįmanoma, kai nori juos gauti. Gaudį, sono completamente d'accordo. Pone Odi, pritariu Jums, tačiau kaip žinote, vyksta diskusijos su auditorumais, o auditorumai mano, kad svarbiau yra palaikyti tokius ekskluzyvinius santykius su mumis ir spauda. Auditorumai mano, kad tai yra svarbiau O spaudai šį dokumentą nori pristatyti pats audito rūmų pirmininkas ir jo nariai. Tačiau aš jau sakiau, kad parlamentas ir komisija turi turėti galimybę dalyvauti tose plačiose diskusijose e, be jokio laiko spaudimo. Patirbėsim dar prie šio klausimo ir kitais metais pabandysime gauti tą pranešimą šiek tiek iš anksto. Dėkui. Pona Sodį, aš esu dirbęs privačiame sektoriuje audito srityje. Niekada auditoriai nes, nerengia jokių spaudos konferencijų, bent jau klientai privačiam sektoriui išsigastų tokio auditoriaus, kuris duoda spaudos konferencijas, rengia jas. Tvarkoj, sako pirmininkas. Į spaudos konferenciją neįsim, pasiraidosim rankovės ir vėl susitiksim gruodžio antrą dieną.